et l'asile. je vous ferai l'économie d'un discours d'introduction parce que je sais que ce matin un certain nombre d'orateurs ont demandé la parole et qu'il n'a pas été possible encore de la leur donner. Noriu pasakyti, kad iš ryto daug žmonių, kurie negalėjo pasisakyti, liko labai nepatenkinti, todėl pradėkime iš karto ir pradėkime nuo tų, kurių uh, pavardės pasiekė mus, kaip norinčių pasisakyti iš ryto. Visi norintys pasisakyti galės tą padaryti vėliau. Tikriausiai viskas jums buvo paaiškinta, kaip mes dirbame. Norint pasisakyti, reikia užpildyti atitinkamą formą. Taip pat tikriausiai žinote, kad uh, posėdis yra transliuojamas per parlamento vidinę televiziją. O dabar iškart suteiksiu žodį Evelinai Hepkins, kuri yra atsakinga už tūkstantmečio vystimuose tikslų kampaniją. Po to suteiksiu žodį su Jean-Pierre Garson, kuris uh, dirba EPBO ir užsima ne valstybių narių ūkiais ir migracija. Taigi, Pirmiausia, žodis Evelinai Gerfjens. Ji dabar yra jungtinių tautų vykdomoji koordinatorė tūkstantmečio vystimosi tikslų srityje. Daugiau nekalbėsiu ir suteiksiu žodį poniai Hepkins. Jie suteikiama žodis pasakyti 15 minučių. Norėčiau pasakyti, kad iš mano biografijos nautės aš turiu nemažai patirties, bet dirbdama jau Niderlanduose pradėjome dirbti vientisumo e, srityje, o dabar tą dalyką vadiname vystomosios politikos nuoseklumu. Jau Mastrichto sutartyje yra įrašytos tam tikros nuostatos, jos kodifikavo sąjungos veiksmus, e, raginamos valstybės narės atsižvelgti į e, vystimosi tikslus visose politikos srityse ir tai gali turėti įtakos besivystančiams šalims. Aš kalbė, jau buvau atsakingas seniai už vystimosi klausimus ir Niderlandai jau seniai dirba šioje srityje. Aš, būdama parlamento narė Niderlanduose, labai daug laiko skiriau šiems klausimams. Esu pateikusi e, porą dokumentų, vienas dėl vystimosi ir finansavimo, kito vystimosi ir prekybos. Ir labai apgailestauju, kad praėjus tiek daug metų mes tebe turime tiek daug problemų. Reikia pasakyti, kad tai, kad trūksta vientisumo mūsų vyriausybių veiksmuose, atsispindi jų darbė ir šiandieną. Ta pati galime pasakyti ir apie parlamentus, nes parlamentų veikla tarsi atspindi vyriausybių veiksmus ir nėra tarpusavio bendravimo. Aš e, jaučiu, kad dažnai negalima įtakoti kitur e, dėgiamų priemonių. Aš skaičiau parlamento rezoliuciją dėl žemės ūkio patvirtintas sausį ir nemanau, kad žmonės dirbantis vystimosi srityje turėjo daug įtakos. E, yra e, vykusi ir kri, konferencija kurią suringė Europos parlamentas su nacionaliniais parlamentais dėl krizės. Bet man atrodo, kad mes, žmonės atsakingi už vystomąją politiką, taip pat turime dalyvauti. Jau sakiau jums, kad vystimosi dalykai yra rašyti Maastrichto sutartyje Ir tą vis kartoju, tačiau nėra kol kas numatyta jokių įgyvendinimo mechanizmų ir nėra e, numatytos griežtos sistemos, kaip e, pareikalauti, kad būsų, būtų laikomasi prisimtų įsipareigojimų. tarsi trūksta ir bendrijos įsipareigojimų. Tačiau, kol nebus valstybių narių, mastu priimta tam tikrų priemonių, Bruselėje taip pat nieko nepavyks pasiekti. Mes visi sutinkame, kad reikia e, nuoseklumo. Italijos atstovai atstovų salėje nebėra, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu pasižiūrėsime atitinkamą ataskaitą, kur kalbama apie Italiją, tai ten iš vis nenumatyta jokių priemonių. Man atrodo, kad reikėtų vyriausybėse turėti ministrą atsakingą už vystimąsi. Kol, ka, kol tokio ministro posto nėra, tai neturtingųjų balsas nebus į, išgirstas. Taip pat Ir reikia, kad būtų Europos komisijoje žmogus, komisaras, kuris būtų tiesiogiai atsakingas už vystimasi. Dabar aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie migraciją. Aš e, dirbau Olandijos vyriausybėje, e, kuri pralaimėjo rinkimus antraisiais metais, nes mes neatsižvelgėme tada į tai, kokį poveikį turi vis didėjantis imigracijos srautai mūsų vertybėms, tapatybei. Ir panašiai, mes paprasčiausiai neįsigilinome, kokią galę, jėgą turi migrantai mūsų visuomenėje. Dėl to politikai turi kalbėti apie tuos dalykus Daugelie ir kitų šalių reikia imtis priemonių. Politiniai lyderiai turi užtikrinti e, didesnę atsakomybę šioje diskusijoje ir siekti, kad būtų kuo mažiau ksenofobijos. Imigracija ar migracija nenutrūks Mes dabar kalbame apie ekonominę krizę, mes žinome, kad vis tiek yra labai daug Lenkų darbininkų e, Anglijoje ar Airijoje. Žinome, kad jiems e, iškyla problemų tas pats, jeigu pasižiūrėsime į meksikiečius dirbančius Amerikoje, daugiau turi grįžti namo, dėl to mažėja e, uždarbis siunčiamas į gimtasias šalis, mažėja apimtis Ir žinome, kad migrantai gali labiausiai nukentėti nuo krizės. Taip pat matome, kad kartais šalie, atitinkamų šalių viduje politikai bando pasinaudoti tuo ir kalbėti atitinkamai. Britanijos E, ministras pirmininkas neseniai pasakė, kad e, Britų darbo vietos turi būti skirtos Britų darbininkam ir man kelia didelį susirūpinimą tokie dalykai. E, dabartinė krizė gali sulėtinti imigracijos rautus, tačiau po kurio laiko vėl jie plėsis. Ir viso pasaulio mastu jie reikšis, nes migracija, kaip sakiau, neišnyks. Tai yra ir toks postumio veiksnys ir traukos veiksnys, kadangi mums, mūsų darbo rinkoms reikia darbuotojų. Mes kitą vertus negalėsime uždaryti savo sienų. Aš džiaugiuosi, kad komisarė pasisakė atitinkamai šiandien. Ji kalbėjo apie mūsų ekonomiką, apie viešasias paslaugas, kurios iš tikrųjų priklauso nuo užsieniečių dirbančių tai yra būtina mums kad mes galėtume toliau klestėti, ypač jeigu galvosime apie tai, kad gimstamumas mažėja mūsų šalyse, mums reikės imigrantų, jeigu norėsime išlaikyti savo ūkio produktivumą, palaikyti pensijų sistemą, socialinės apsaugos sistemas. Taip pat reikės e, žmonių, kurie galėtų rūpintis senėjančiais gyventojais. E, dėl ko žmonės išvyksta iš savo šalių? ten dažnai trūksta galimybių. Mes turime kalbėti apie e, tai, kokias turime vystomasias priemonės, kad kovotume su skurdu pasaulyje. Ir kad galėtume šiek tiek kovoti su simptomais. Mes turime galvodami apie vystomosios politikos nuoseklumą, kalbėti apie migraciją. Tie dalykai labai svarbus. Dauguma ES valstybių narių iš tikrųjų nevykdo savo įsipareigojimų dėl užsienio vystomosios pagalbos Ir mes visuomet kalbame, kad ši pagalba turėtų būti naudojama skurdui mažinanti skurdžiausiams žmonėms, skurdžiausiuose šalyse, pirmiausia, Afrikoje. Ir reikia taikyti tą priemonę dabar, nes migracija gali didėti, o mes e, prisimame įsipareigojimus ir jų nevykdome. Tačiau vystomosios politikos nuoseklumo dalykai nėra tiek susijęs su migracija. Mes turime nepamiršti prekybos politiką, kuri taip pat turėtų prisidėti. Kaip galima įsivaizduoti, kad žmonės vargingose šalyse, kurie neturi iš ko gyventi namie, nevažiuos pas mus ir ieškos, neieškos geresnės ateities savo ir savo vaikams. Taigi, prekybos politika E, yra vienas iš svarbiausių dalykų susijusių su migracija. Mes čia kalbėjome šiandien apie daugia šalę sistemą. ES jau daugiau kaip dešimt metų kalba už paslaugų liberalizavimą, bet pasižiūrėkime į PPO dėrybas, į bendrąjį sustarimą dėl paslaugų e, turtingos šalis, įskaitant ES narės, niekur nežengia nedaro nieko, kad leistų laikinai įvažiuoti žmonėms. Šalis e, turėtų prisimti įsipareigojimus ir atverti e, atitinkamus sektorius užsienio paslaugų tiekėjams. Iš to galėtų tik išlaužti besivystančios vargingos šalis. E, tai galbūt sulaikytų protų nutekėjimą ir šalis iš to išlaužtų, kadangi žmonės taip pat grįžtų pagal grįžtamosios migracijos srautus. Ir taip pat tai turėtų teigiamą poveikį persiuntimams. Reikia kalbėti taip pat apie e, kitokį liberalizavimą. Pavyzdžiui, mūsų bankai galėtų atverti savo padalinius kitur. Ir tai būtų susijęs su migracija labiau patyrusių darbuotojų. Dar vienas dalykas e, - pensijų įnašą. Reikia padaryti taip, kad e, migrantai galėtų savo pensijų teisės persikelti atgal. Aš manau, kad mes iš tikrųjų turėtume pradėti galvoti, jog reikia mums patiems daugiau investuoti, apmokant gydytojus, e, medicinos seseris, kurie rūpintusi e, mūsų senstančiais gyventojais. Iš tikrųjų dabar visi girdėjome šokiruojančią naujieną, kad iš Malavi gydytojų yra daugiau dirbančių Mančesteryje negu kad pačiame Malavyje. E, mes galbūt galėtume nusiųsti ir, tarkime, prancūzų ar olandų gydytojų dirbti į Afrikos šalis. Taip pat reikėtų galvoti, kaip ten sukurti iniciatyvas, kad dešimtis tūkstančių medicinos darbuotojų liktų savo šalyse. Šiandien rytą EPBO generalinio e, sekretorijos pavaduotojas kalbėjo apie tai, kad siunčiamos lėšas atgal taip pat yra labai naudingos šalims. E, jeigu pasižiūrėsime į Centrinę Ameriką, Pakistaną, pamatysime, kad, pavyzdžiui, kai pinigai grįžta į šalį, tada galima siūsti vaikus į mokyklą. Motinos pagimdžiusios vaikus gali kreiptis į profesionalų gydytoją, nes turi kažkiek pinigų, kurie yra parsiusti iš užsienio uždirbti pinigai. Bet aš norėjau pasakyti, kad nevargingiausios šalis ir ne patys vargingiausi žmonės išlošia iš migracijos. Septintaisiais metais daugiausia penkių, penkios šalis - Indija, Kinija, Filipinai, Prancūzija - daugiausiai išlošia ir Meksika iš persiųstų e, namo atlyginimų. Ir jeigu pasižiūrėsime į Afriką, tai jai tenka tik tai 2 procentai parsiųstų namo uždirbtų pinigų. Ir tai yra privatus pinigai, bet reikia investicijų ir į viešai sektorių. Ir žmonės, kurie išvyksta iš šalies, tai nėra patys neturtingiausi žmonės. Tai yra žmonės, kurie gali sauliaisti kažkaip išvykti į kitą pasaulio dalį. Uh, ES kalba apie mėlynąją kortelę, tačiau tai tik pablogintų padėtį, nes e, ta kortelė būtų išduodama tik labiausiai išsimokslinusiems žmonėms ir mes vėl nebegalėtume pasiekti savo vystimosi tikslų. Noriu pasakyti, kad dabar vis didėja kapitalo paslaugų ir žmonių judėjimas, bet žmonės ne visada gali vykti kitur Per pastarosius dešimtmečius mes vis griežtiname taisyklės užsienio investicijoms ir panašiai, tačiau e, nepakankamai dėmesio skiriame migrantams. Reikia greuti užtvaras, reikia kurti kažką ir mums tam reikia daugia šalės sistemos, kad galėtume valdyti migraciją. Aš buvau pasaulinės komisijos dėl e, migracijos socialinio poveikio vertinimo ekonomikai bet mes daug nepasiekėme, tada reikėtų dabar vėl galvoti, ką galime padaryti su tokia daugia šalė sistema. Ir kaip galėtume spręsti demografijos problemas, ką galėtume padaryti patiems migrantams, galbūt siunčiančios šalis ir galėtų kažkaip geriau organizuoti savo veiklą, jeigu veiktų tokia e, daugia šalė sistema. Mes dabar turime dvišalių sustarimų, tačiau dabar turime galimybę susėsti visi prie stalo ir pradėti nagrinėti šią temą. Mums reikia ir daugiau konferencijų šiuo klausimu, bet e, konferencijos jie nepadės, reikia veiksmų. Ačiū. Uh, uh, Dėkoju už uh, aišku ir aistringą pasisakymą. Suteiksiu žodį dabar e, ponui Gerson, kuris dirba EPBO nuo 1988 metų. Jums žodis. Dėkoju, ponas pirmininkė, man didelė garbė galėti pateikti savo pamastymus šioje diskusijoje. Per pietus, kaip ir daugelis iš jūsų, turėjau galimybę pasikalbėti su daugeliu žmonių, kurie buvo nustebę matydami, kaip EPBO aktyviai veikia vystimosi ir migracijos rytyje. Šiaip į mūsų organizaciją žiūrima kaip į ekonominę institucija. Tačiau užmirštama, kad mes turime ir vystimosi centrą, kuris veikia nuo pat organizacijos įsteigimo pradžios. Taip pat yra ir keletas direktoratų EPBO, e, kurie sprendžia migracijos klausimus, rengia, pavyzdžiui, kasmetinius migracijos pranešimus, ataskaitas. Yra ir kitų aspektų, E, kuriais EPBO e į mūsų aptarimus klausimus žiūri. Tačiau grįžtant prie šios dienos temos, e, kalbant žmonėms, kuriems rūpi migracija ir jos sąsajos su vystimusiu, atsakymas būtų labai paprastas. Taip, tokia sąsaja egzistuoja. Tačiau jau kurį laiką pripažįstame, kad e, e, migracija yra ilgalaikis reiškinys ir jeigu e, migracija lemtų vystimasi, tai tos šalės iš tiesų jau būtų seniai išsivyščiusios. Esame Europoje turėję šalių, kurios anksčiau, kaip Airija, buvo emigracijos šalimis ir kurios dabar tapo imigracijos šalimis ar jos išsivystė vien tik tai migrai, migrantų dėka, vargu. E, antra vertus, ES indėlis Portugalijos, Graikijos vystimuisi tikrai negali būti ginčiamas. Klausimas, dėl kurio e, šiandieną diskutuojame, yra susijęs su dabartinė finansinė ekonominė krize, kuri dominuoja politinėse kitokiose diskusijose diskusijose ir viso, visame tame yra svarbus žmogiškasis elementas. Galima sustabdyti laisvą žmonių judėjimą. E, bet antra vertus labai sunku priversti žmonės išvykti į šalies, kurie jaučiasi gerai, priversti uh, imigrantus išvažiuoti, nes čia kalbame ne apie kažkokias prekes, kalbame apie žmonės, čia yra žmogiškieji, politiniai, ekonominiai dalykai. Antra vertus, e, kalbėdami apie protų tekėjimą, e, sakome, e, štai nereikėtų mums pritraukti kvalifikuočiausių žmonių iš tų besivystančių šalių. Tačiau e, dirbant šioje srityje per daugelį metų mes matome, kad čia yra tam tikras veidmainiavimo elementas, kad mes išsivyščiusiose šalyse, e, formuodami savo migracijos politiką, stengiamės pritraukti kuo daugiau kvalifikuotų žmonių. Tuo tarpu e, tų migrantų kilmės šalyse E, trūksta atitinkamos politikos, kuri suteiktų tiems žmonėms galimybę pasinaudoti savo įgytais įgūdžiais namie. Taigi pati e, protų nutekėjimo problema turėtų būti labai aiškiai apibriešta. Mums reikėtų turėti aiškios statistikos, kuri parodytų, kokia padėtis iš tikrųjų yra. Antra vertus, kalbant apie sveikatos apsaugą, jau šiandien apie tai buvo kalbėta E, mes neturime pakankamai e, tikslių duomenų. E, nesame atlikę pakankamai apklausų, kad galėtume pasakyti, kuriuose šalise yra daugiausia migrantų, kuriuose sektoriuose jie daugiausia dirba, kur jie yra labiau susitelkę. Tokie duomenys mums palengvintų diskusiją. Skaičiais galėtume paremti savo argumentus. Kitas dalykas, kuris minėtas šį rytą, buvo uh, demografijos klausimas. Daug ekspertų apie tai yra kalbėję, bet savęs neturėtume apgaudinėti. Negalime nuolatinai savęs apgaudinėti. Tiesa, migracija gali sušvelninti demografinių pokyčių pasiekmes, bet e, šalys senėja ir tuo pat metu nenori atsiverti imigracijai, tame tarpe ir EPBO šalys. Kitaip sakant, yra tam tikros ribos e, tame, kiek mūsų žmonės yra atviri e, migracijai. Net jeigu pažvelgsime į e, pereito dešimtmečio imigracijos srautus, vystimosi ir užimtumo klausimų tie srautai tam tikrose šalise neišsprendė. Turime būti tikroviški, turime įvardinti problemas, bet e, nesitikėti, kad vien tik migracija padės jas išspręsti. Matome, kad uždirbtų pinigų e, gražinimai senka, mažėja. Taigi vystimasis e, yra tas dalykas, kurį galima būtų spręsti, panaudojant įvairias priemonės, ne vien tik tai uždirbtų pinigų gražinimu. E, taip pat ir vystamoji pagalba turėtų toliau aukti. E, jos e, nereikia leisti pakeisti kitais metodais, tarkime, uždirbtų pinigų gražinimu, kadangi taš, tie, tie srautai krizės laikotarpiu tikrai neauks. Aš nenorėčiau pernelyg ilgai išsiplėsti, žinau, kad bus norinčių paklausti. E, bet paminėsiu tik tai du aspektus. Pažiūrėkime į darbo jėgos migraciją. EPBO šalyse e, ją gali kažkuria prasme skatinti darbdaviai. E, matome, kad taip ir yra. Girdėjome šį rytą gana aišku e, pareiškimą didelių daug nacionalinių kompanijų vardu. Bet e, turime pasakyti, kad e, ne tos didelės kompanijos labiausiai nukenčia nuo atitinkamų įstatymų reglamentuojančių migraciją, bet mažos ir vidutinės įmonės. E, ir tai ne todėl, kad tų įmonių vadovai E, atiduotų kažkokią pirmenybę migrantams darbininkams, bet todėl, kad jiems labai sunku surasti savo šalyje pakankamai tinkamų darbuotojų. Taigi darbuotojai gali prisidėti prie migracijos skatimo, bet jeigu bus pakankamai vietos darbuotojų ir bus pakankamai darbo vietų, tai, e, tai migracijos neskatins. Mes galime, aišku, taip pat pažiūrėti, kaip į tuos dalykus žiūri e, Kanada, Vokietija ar, ar Prancūzija. E, ten matome e, kitus migracijos reglamentavimo būdus. Ir čia turime prisiminti, kad migracija neišvengiamai praeitie tradiciškai susijusi su prekyba žmonėmis. Todėl ne visada, galvojant apie imigraciją, reikia galvoti, kad viskas e, labai gražu ir, ir puiku. Taigi, jeigu bandome susijęti e, migraciją ir vystimasi, būtina e, stiprinti bendradarbiavimą su kilmės šalimis. Nors tai padaryti nėra lengva, čia yra daug problemų. Nelegalus užsieniečių įdarbinimas, nedeklaruotas darbas, Ir žinoma, e, aukšti nedarbo lygmenys tarp imigrantų. E, žmonės e, gavę išsilavinimą tuose šalyse jau kartai iš kartos nebesugeba surasti darbo. Ir čia susidurime su paradoksu. E, Visose mūsų šalyse yra didelis e, aukštos kvalifikacijos darbo poreikis, tuo tarpu matome, kaip aukštos kvalifikacijos žmonės ten dirba visiškai nekvalifikuotą darbą. E, Ta reikia prisiminti, formuojant mūsų imigracijos politiką ir bendraujant su kilmės šalimis. Yra e, keletas pagrindinių politikos klausimų, kuriuos aš norėčiau jums iškelti čia mūsų diskusijoje. Ponas Lyvybečiai šį rytą klausė, ar įmanoma galvoti apie e, sėkmingą grįžtamąją migraciją. Na, svajoti apie tai tikrai galime, bet e, net ir ekonominės krizės e, laikais, kai galvojame apie senelių priežiūrą, kažkokius kitus darbus, kurių niekas nenori dirbti, čia grįžtamųjų migracija sprendimo nepasiūlys. Nes čia mums reikia ilgalaikio požiūrio. Taip pat reikia pažiūrėti, kaip imigracija nesugrūsti į nelegalius e, kanalus. E, labai svarbu, ką šį rytą e, sakė ponia Blanka, kalbėdama apie Ispaniją. Mes žinome, kad į Ispaniją yra atvykę daug imigrantų, gal ne 20 milijonų, kaip kažkas sakė, bet bent jau 10 ar 12. Ir čia e, Ispanijos imigracijos politika e, mūsų organizacijai EPBO e, pasitarnavo kaip tam tikras modelis, kuris buvo paskui visiškai žiniasklaidos sutrintas į, į miltus. E, Ispanijoje buvo legalizuoti daugiau kaip 700 tūkstančių nelegalių migrantų, bet tas žingsnis buvo paskui apjuodintas e, tų, e, tų vaizdų, kurie buvo rodomi per televiziją apie žmonės, kurie stengdamėsi atvykti į Ispaniją žūsta, nukenčia ir taip toliau. Taigi esminis klausimas yra, ką mes galime nuveikti šios ekonominės krizės laikotarpio kontekste. E, neturime atsisakyti integracijos priemonių. E, būtent krizės laiku migrantai labiausiai bus paliesti ir labiausiai nukentės. Jeigu kalbame apie darbo užmokesčio e, persiuntimus, čia mes turime prisiminti, kad ne vien tik tai tėvai E, gali persisti atgal pinigus, bet taip pat ir jų vaikai ir taip toliau. Ir čia mes turime sudaryti jiems visas sąlygas. Tai daryti reikia pasiekti aukščiausių integracijos standartų, o ne vien tik tai užsimti e, retoriką. Kitas klausimas. O kaip e, sustiprinti vystimosi politikos nuoseklumą? Čia reikia iš naujo pažvelgti į darbo jėgos mobilumą. Žinoma, demagogiškai galime sakyti viską atverkime absoliučiai arba galime sakyti kaip tik geriau viską reglamentuokime ir valdykime. Bet e, iš esmės e, mes turime dirbti, kad migracija, e, migracijoje pradėtų dominuoti legalioji migracija. E, turime taip pat e, pažvelgti, ar nėra kliučių migrantams parsiųsti atgal savo pinigus, kai kuriuose šalise jiems tenka 20 procentų nuo savo uždirbtų pinigų sumokėti už persiuntimą tų pinigų atgal. Todėl visai nenustabu, kad ieškoma nelegalių kanalų. Todėl turime turėti drąsos atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie veikia ir kurie neveikia. E, migrantų švietimas. E, proftechninis rengimas. Kita problema. Nesunku pasikviesti e, kvalifikuotų žmonių atvykti, bet turime ir patys galvoti, kaip mes galime juos renkti, kaip galime bendradarbiauti e, su kitomis šalimis. E, tarkime, kad galėtume užtikrinti, kad jeigu mes iš Rumunijos 20 žmonių priimsime, tai 80 tos kvalifikacijos žmonių vis dar liks Rumunijoje, kad visiškai mes visų neperviliosime. Na, bet atrodo, kad jau seniai laikas man baigti pasisakymą, nes užėmiau pernelyg daug laiko. Pirmininkas, dėkoju, ponas Garsonai. E, griežtai turiu valdyti pasisakymų laiką, kad liktų jo ir kitiems prelegentams. Na, o dabar surenksime pirmąją diskusiją, kurioje kalbėsime apie migraciją ir vystimąsi iš parlamentinės perspektyvos. Aš e, norėčiau, kad e, visi, kurie čia bus prezidiume, atsineštų savo lenteles su pavardė. Kviečiu poną Dayton Johnson, kuris yra EPBO vystimosi centro vadovas, atsakingas už Latino Amerikos ir Karibų šalis. O kiti, kurie kviečiame ateiti, yra Michael Denby, Manolis Mavromatis, Basirų Diera ir John Battle. Nors pastarasis regis negalėjo atvykti, Na, o dabar suteiksiu žodį pasisakymams, jiems skirsime pusvalandį, o paskui pusvalandis diskusijai. Labadiena visiems. Turime nemažai diskusijos dalyvių, kurie turi įdomių e, turbūt e, nuomonių, kuriamis gali pasidalinti, tad iš karto suteiksiu žodį jiems. E, turėtumėm laikytis darbo tvarkės, pradėsime nuo pono Dembai, jis yra parlamento narys iš Australijos, iš Australijos, jis domisi migracijos klausimais, žmogaus teisėmis, aktyviai veikia tarptautinėme ligmenyje. Jis taip pat dirba valdymo komitete tarp, tarptautinėme judėjime už demokratiją esame Vašingtone. Ponas Nami, prašom žodės jums. Ačiū. Ačiū už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje. Dėja, turbūt dėl mano australiško akcento vertėjų reikės netgi algakalbėms. Nuo antro pasaulio, pasaulinio karo daugiau negu 6,5 milijonų žmonių migravo į Australiją. Ir Australija per. per pusę amžiaus priemė daugiau žmonių negu bet kuri kita šalis. Pas mus turbūt didžiausia e, dalis yra vaikų e, imigrantų ir, žinoma, išeivijos imigrantų atlieka labai svarbu vaidmenį ir, per, ir priekyboje, ir kūrybinė prasme. Ir jie padėjo uh, pakeisti Australiją, kad ji taptų geresnė. Australija patyrė didelę naudą iš migracijos kultūros, ekonomikos, sporto sritise. Imigrantai padėjo pasiekti, kad Australija būtų labiau klestinti, netgi kosmopolitiška visuomenė. Imigracijos ramšiai yra du Australijoje automatišką galimybę gauti e, Australijos pilietybę po dviejų metų nulatinio gyvenimo. Ir antra, kultūrinis e, pluralizmas yra e, vertinamas atsižvelgiant į didesnį indėlį į demografinį etasą. Ir Buvo įdomu išklausyti Manpalą atstovo e, kalbos, tačiau Australijos požiūris yra labiau panašės į senatoriaus e, Bačią, kalbant apie darbo jėgos e, judėjimą. Visuomenė Australijos neįtikėtinai remia imigraciją imigracija ne iš Europos buvo um, uždrausta Eurali, Australijoje anksčiau. Mano uh, senelis iš Vokietijos atvyko uh, į Australiją 39 metais ir mm, tuo metu visuomenė buvo labai priešiškai nusiteikusi, netgi buvo pareikalato, kad, kad jisai pasiteik, pasikeistų pavardę, tačiau vėliau į Australiją atvyko labai daug imigrantų iš Junktinės karalystės, Maltos, Kipro, Niderlando, 70-metį atvykėliai buvo iš, iš Turkijos. 80-metyje iš Vietnamo Kambodžos Pastaruoju metu atvyko apie 200 tūkstančių e, darbuotojų iš viso pasaulio, daugiausia tai e, buvo kvalifikuoti darbuotojai, buvo vykdoma šeimos susijungimo programa. Ir žinoma, mes leidome tokiam skaičiui atvykti ne dėl altruizmo, bet dėl ekonominės e, naudos Australijai, ypač, ypač atsižvelgiant į tai, kad daug kuriuose sritise trūko kvalifikuotų darbuotojų, ir migrantai prisidėjo prie mūsų visuomenės plėtros, mes siekiame iš tiesų labiau suderinti savo politiką. Iš Airijos, Junktinės karalystės daugiausia atvyksta migrantai į Australiją, tačiau taip pat iš kitų šalių, iš, iš Filipinų, Naujosios Zelandijos ir taip toliau iš Indonezijos e, nelegaliai laivais buvo plukdomi e, imigrantai, e, taip pat iš vidurio rytų atvykdavo žmonės ir prašydavo pabėgėlio statuso. Mm, tačiau mes manėme, kad ši problema būdavo perdedama atsižvelgiant į tai, kad pabėgėlių skaičius pasiekė 4 tūkstančius ir iš tiesų buvo labai gėda, kai Bundestago e, narys, man pasakė, nors aš tuo metu nebuvau vyriausybės narys, kad Vokietija priėmė 350 e, tūkstančių nelegalių e, imigrantų tais pačiais metais. Septintaisiais, aštuntaisiais Australija priėmė 13 tūkstančių e, pabėgėlių, e, tai turbūt didžiausias yra skaičius, palyginti su gyventojų skaičiu, daugiausiai iš Birmo, Birmos, Afganistano, Irako, Sudano ir kai kurių Afrikos šalių. Australijos vyriausybė mano, kad e, tokie atvykėliai turėtų atvykti tvark, tvarkingai ir kad iš esmės tie, kas atvyksta, turėtų būti priimami Ne pirmiausia, ir e, pabėgėlių e, nelegalių emigrantų iš Indo, Indonezijos e, problema buvo, buvo sprendžiama bendradarbiaujant su, ypač su provincijomis artimiausiamis Australijai. Ponas Omanas įvardino tą baimingą populizmą tai neišsprendžia nelegalios migracijos problemų ir gali e, būti netgi nacionalinis e, skilimas, jeigu yra toksai populizmas, gali ir politika visa e, žlugti. Ir galima sakyti, kad Australijos taikoma politika yra toks ramiai vandenino sprendimas. Dėl proto nutekėjimo ir kitų klausimų, ką tik tai minėtų Jean-Pierre Garson, uh, Australijoje milijonas iš 21 milijono gyventojų yra nuolatinai išvykę iš, e, iš valstybės, tad besistančių šalių problemas reikėtų vertinti būtent tokiame kontekste, kad ta problema yra labai plačiai paplitas ir besistančiame pasaulyje. Mm. Parlamentas e, vaidina svarbu vaidmenį šiuose klausimuose. Aš esu parlamentinio komiteto užsimančio migraciją e, narys. Mes rengiame klausimus, išklausome ir e, privataus, ir viešojo sektoriaus, ministerijų at atstovų. Aš klausome ir pačių migrantų, pabėgėlių, lankomės e, pabėgėlių sulaikymo centruose ir siekime užtikrinti, kad kitos nevyriausybinės organizacijos, tokie kaip e, ombudsmenai, e, iš tiesų užsijimtų tuo ir kad būtų pasirūpinta, kad su pabėgėliais būtų tinkamai elgiamasi. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad nepaisant pasaulinės finansinės krizės ir Australiją ištikusios gamtinės tikinės nelaimės, bendrai paėmus manoma, kad migracija dabar yra mažesnė, e, palyginti su 200 tūkstančių migrantų atvykusiais e, pernai ir turbūt e, tolesni tempai bus lėtesni. Tikiuosi, kad neviršiau savo kalbėjimo laiko. Ačiū. Toliau ponas Manulis Mauromatis iš Graikijos, kuris išrinktas Europos parlamentą ketvirtaisiais metais. Jis yra kultūros švietimo komisijos e, pirmininkas, taip pat dalyvauja mm, vystimosi komiteto darbe. Ponas Mauromatis, prašom. Ponas pirmininkė, kolegos, draugai, svečiai. 175 milijonai migrantų yra pasaulyje ir per pastarusius 40 metų skaičius, skaičius, migrantų skaičius daugiau kaip atrigubėjo. E, migracija globalizacijos laikotarpiu išaugo e, labai, tačiau dabartinė finansų krizė mums kasdien primena apie žmonių tragedijas e, Įsilavinimo stoka, pagrindinių laisvių ir teisių stoka verčia tūkstančius afrikie, afrikiečių keliauti į Kanarų salas ar viduržėmio jūros šiaurinės pakrantės daug žmonių keliauja į Kiprą ir Graikiją. Dėl to daug griežtė kontrolė daugiau patikros, bandom užkirsti kelią žmonėms pakliūti Europą, bet tai reiškia, kad dar tiem žmonėms iškyla didesnis pavojus. E, Europos sienos nėra nepralaidžios, todėl mums reikia pastepti tam tikras priemonės, kurias galime naudoti. Mums tuo pačiu reikia pasižiūrėti į vystomojo bendradarbiavimo klausimą. Aišku, tai nėra vienintelis sprendimas, bet viena iš priemonių, kurias turi ES. Vystomame bendradarbiavime yra e, finansavimo pagalba numatyta 20 procentų vystimosi fondo Europos yra skirta tokiai pagalbai. Jeigu turėsime gerą, teisingą sistemą, finansinių sistemų sustikrinimas gali būti viena iš vystamojo bendradarbiavimo gerų priemonių. Abi pusės e, turėtų laikytis partnerystę pagrysto požiūrio į vystomą į bendradarbiavimą. E, reikia sustiprinti vystomasias programas, strategijas šalyje gavėjoje. Ir tokiu būdu galėsime galvoti apie tai, kaip kovoti su skurdu, tai turėtų būti atinkamų susitarimų pagrindinis dalykas. Reikia galvoti, kaip panaudoti pinigus ir teisingai, kaip tą padaryti. Mes, aišku, turime patikrinti, sekti, kad finansų sistemos sustiprinimas būtų veiksmingas. Tačiau tikslas yra toks - pasižiūrėti, ar mūsų nusistatyti ir e, atitinkamų šalių nusistatyti tikslai leidžia pagerinti bendrąją būklę. Mes visi sutinkame, kad finansinė parama negali būti skirta be skaidrumo garantijų ir veiksmingumo garantijų iš šalių gavėjų pusės. Aš manau, kad ES turi įdėkti priemonės srityse, kur veikia migrantai, Ir reikia galvoti apie kelius, kuriais keliauja migrantai. Reikia nustatyti tokias sritis. E, aišku, tai pirmiausia susi sritis arba teritorijas ir tai pirmiausia vargingiausios teritorijos, kuriuose nėra infrastruktūros, trūksta geriamo vandens tvaraus žemės ūkio, nėra sveikatos apsaugos centrų ir taip toliau ir panašiai. Pagalba, kaip maisto pagalba, yra gera priemonė, bet jis problemos neišspręs. Europos Sąjunga turi plėtoti infrastruktūrą, kuri paskatintų žmonės gyventi tuose regionuose. Reikia galvoti, kaip mažinti skurdą, stiprinti autonomiją ir tokiu būdu vystimasi sumažintų jų norą keliauti į kitas šalis. E, reikia galvoti apie valstybės didelius miestus, kuriuose yra šio laikinės transporto komunikacijos priemonės ir tai yra teritorijos, kurios yra patrauklios migrantams. Aš pavadinčiau tai migracijos koridorių dalimi. Man regis, kad mums reikia dirbti toliau, kaip kad jau dirbame ir daryti tą veiksmingiau. Mintis yra padėti gyventojams, ypač labiausiai pažeidžiamiems gyventojų sektoriams, tokiems kaip vaikai ir moteris. Galiausiai turėtume parengti ir informacijos programą toms teritorijoms, kaip sakiau, pažeidžiamiausioms, vargingiausioms teritorijoms Ir emigrantai patys turėtų imtis veiksmų čia tvarkyti tas programas. Dar vienas dalykas dėl imigracijos. Reikia užtikrinti, kad migrantų bendruomenės, kurios jau sudaro platesnių bendruomenių dalį, būtų paskatintos integruotis. Reikia užtikrinti, kad jos taptų protagonistėmis savo pačių vystimėsi Reikia galvoti apie pagalbą, solidarumą, reikia skirti lėšų ir kilmės šalims tam, kad atsirastų naujo tipo ekonominė pagalba, atitinkamas vystimosi planas. Europos Sąjunga ir valstybės narės e, turėtų galvoti apie novatorišką politiką, kaip leisti, kaip sudaryti sąlygas migrantams grįžti į savo kilmės šalį. Galvojame pirmiausia apie mokslininkus, gydytojus. Reikia galvoti, kad tuos dalykus reikia rašyti mano jau minėta, minėtus susitarimus partnerystės. Tokiu atveju bus užtikrinta, kad ligonėse dirbs e, pakankamai gydytojų e, Ciklinė migracija būtų taip pat geras dalykas, žmonės galėtų atvykti, išvykti, galėtų pasimti uždirbtus pinigus ir parsivežti namo. Tai e, tokie dalykai liet, ilgainiui sumažintų ir protų nutekimą, galbūt sudarytų sąlygas protų cirkuliacijai. Daugelį besivystančių šalių migracija susijusi su labiausiai išsilavinusiais žmonėmis, žmonėmis, kurie turi verslininko gislelę. Dėl to toms šalims, jau ir taip vargingoms, tai yra ypač skausmingas reiškinys. Ir e, tokie sektoriai kaip sveikatos apsauga, moksliniai tyrimai, švietimas labiausiai nukenčia. Aš savo nuomonę parengtoje vystimosi komitete dėl legalios ir nelegalios migracijos apie tai irgi kalbu. Ačiū, ponas pirmininkė. That, uh, comprehensive... Labai dėkoju už išsame apžvalgą, už tai, kad laikėtės jums skirto laiko, o kitas mūsų prelegentas yra ponas Basirų Diara. Jis yra Malio prezidento patarėjas migracijos ir bendro vystimosi klausimais. Prašom, ponas Dėra. Ponas pirmininkė, labai dėkoju, kad suteikėte man galimybę kreiptis į šią labai aukšto lygio auditoriją, pakalbėti į, mig, apie migracijos klausimus, apie politikos nuoseklumą ir kitą. Būtent apie tai mane prašė pasakyti ypatingą dėmesį kreipiant vadinamajam bendram vystimuisi ar ko vystimuisi ir iššūkiams, kurie kyla E, norint pasiekti sėkmės. Taip pat norėčiau mm, keletą žodžių pasakyti apie informacijos centrą migrantams. Pereitų metų lapkričio 6 mėnesį Bamake ES ir Mali Respublika pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo. Na, o grįžtant į istoriją, dar 1998 e, e, metais, e, gegužės mėnesį, Malio Respublika ir Prancūzija pasirašė pirmąjį panašų susitarimą, kur buvo kalbama, tarp kitų dalykų, ir apie migracijos klausimus. Na, o 2001 metais buvo sukurtas Malio ir Prancūzijos bendras komitetas, kuriam ir man e, tenka draugė su Prancūzijos kolega pirmininkauti. Greta kurio veikia taip pat ir keturi techniniai komitetai, kurie yra atskaitingi būtent Malio ir Prancūzijos imigracijos komitetui. E, Jų tikslas yra spręsti visus klausimus susijusius su migracija. Pirmasis iš tų techninių komitetų ir dirba ko vystimosi srityje ar bendro vystimosi srityje. Antrasis komitetas e, tyrinėja grįžtamosios migracijos dalykus, vizų, e, šeimų reikalus trečiasis e, sprendžia Malio piliečių integracijos Prancūzijoje klausimus, būsto klausimus ir taip toliau. E, na ir taip pat darbo, e, kasdienio gyvenimo klausimus ir panašiai. Na, o ketvirtasis techninis komitetas skirtas jaunų žmonių problemoms spręsti. Yra visa virtinė komitetų ir struktūrų, kurie stengiasi užtikrinti vystimosi ir migracijos politikos nuoseklumą. Kai kalbam apie Malio ir Prancūzijos santykius. Na, o grįžtant prie ko vystimosi, 2007 metais Liepos mėnesį Prancūzijos senate kaip tik ir buvo skirta speciali diskusija bendrajam vystimuisi ar ko vystimuisi. Todėl e, visų pirma reikėtų grįžti prie pačios to ko vystimosi savokos ir pabandyti ją išsiaiškinti. E, yra žmonių, kurie mano, kad e, vystimosi politika yra tam tikra priemonė, kuri leidžia besvystančiam šalims plėstis, vystytis, suteikti pirmenybę tiems e, migrantams, kurie nori prisidėti prie savo kilmės šalies klėstėjimo. Bet yra ir tokių, kurie galvoja, kad tokios politikos tikslas yra vien tik tai migracijos srautų valdymas, e, užtikrinimas, kad migrantai ilgainiui vis tik sugrįžtų į namus. Taip pat e, akcentuojamas e, tam tikras saugumo elementas migracijos politikoje. Na, o ko vystimosi politikos turinys priklauso nuo to, kurios šalys tą politiką formuoja. Marokas ir Prancūzija, Malis ir Prancūzija. Ir jeigu pažvelgsime į e, politikas, tas dvi politikas, pamatysime, kad jų turinys priklauso nuo to, kurios šalis ten bendradarbiauja. Ir atitinkamai keliami ir to bendrojo vystimosi politikos uždaviniai. Na, bet Prancūzija ir Mali, reikia pasakyti, buvo pirmosios, kurios pabandė pasinaudoti tą bendrojo vystimosi koncepciją. Mes e, stengiamės pažvelgti, kas vyksta dar nuo 1997 metų. Pažvelgėme e, koks yra migracijos poveikis, ką tie migrantai daro. Pažvelgėme į e, uždirbtų pinigų pervedimus, e, kaip tai prisideda prie jų kilmės, vietos, kaimų. E, situacijos e, mes aiškiai matome, kad e, e, visa tai yra prisidėję prie infrastruktūros gerinimo kilmės vietovėse yra apie 400 atitinkamų asociacijų, migrantų asociacijų, kurios kiekviena prisideda prie savo vietovės vystimosi. Todėl tos bendrosios politikos, e, vystimosi politikos vienas iš tikslų ir būtų padėti jiems e, prisidėti prie kilmės šalies, e, kilmės vietovės vystimo Taigi, e, šia prasme, migrantai gali tapti vystimosi e, e, protagonistais, gali prisidėti ne vien tik prie Prancūzijos e, ekonominės gerovės, bet taip pat ir prie ekonominės gerovės jų kilmės šalyje. Tam reikalui Malija yra sukurtos atitinkamos struktūros. E, ko vystimasis yra suprantamas kaip viešoji politikos rytis bendra tarp Malio ir Prancūzijos. Na ir e, 2000 metų gruodžio mėnesį buvo parengta atitinkama konvencija tarp Prancūzijos ir Malio. 2002 metais buvo apsispręsta tiems reikalams skirti 2,6 e, milijonų, kurie turėtų būti išleisti nuo 2000, turėjo būti išleisti nuo 2002 iki 2005 metų. Tos lėšos e, buvo skirtos Malio bendruomenėms Prancūzijoje, e, vietos bendruomenių skatinimui Malyje, įvairiems socialiniams pilietybės klausimams spręsti spręsti jaunimo problemoms, spręsti ypatingai tų jaunų žmonių problemas, kurie gimė jau užsienyje. Tokios e, konvencijos antrasis etapas prasidėjo 2006 metais, pasirašius tos konvencijos e, antrąją dalį, tam buvo skirta 2,5 milijonų eurų. Dabar jau tos lėšas beveik visas įsisavintos ir mes jau diskutuojame, ar nepravartu būtų dar kartą pratesti šį susitarimą. Žinoma, e, tos politikos e, įgyvendinimo eiga tam tikrais etapais yra vertinama ir dabar žiūrėdami į aštuonių metų patirtį galime daryti išvadą, kad e, kai žiūrime į ko vystimasi koncepcija, kurią naudojame, yra dualistinė. Vieni žiūri į tai e, greičiau iš tokio vietinio požiūrio taško, kaip į tam tikrą migracijos rautų valdymo priemonę, tuo tarpu kiti galvoja e, labiau apie vystimosi tikslus. Jeigu žiūrėsime į migrantų e, gražinimo projektus, tai iš esmės nuo 98 iki 2 metų buvo įgyvendinta 413 projektų. 2004-2005 e, tokių projektų buvo 254, buvo uh, įgyvendinta visa eilė paramos misijų diasporai paremti, Prancūzijoje gyvenančiai diasporai paremti. Uh, tas e, finansavimas visų pirma buvo iš specialaus vystimosi fondo, 29 e, procentai atėjo iš pačių e, migrantų lėšų, na ir likusieji iš kitų suinteresuotų šalių indėlių. Tarp problemų, kurias sprendžiame, sprendžiame investicijų bei uh, taupimo e, problemas ir atsižvelgdami į sukauptą patirtį manome, kad dabar reiktų jau kalbėti apie tam tikrą masto išplėtimą, kad galėtume patenkinti tuos lūkesčius, kurie egzistuoja Malyje, kada žvelgiama į bendrąją vystimosi politiką. Ir čia, man atrodo, ES galėtų suvaidinti katalizatoriaus vaidmenį, pakilėjant šią veiklą į kitą lygmenį. E, tas e, ko vystimosi apibrėžimo dviprasmiškumas turėtų būti pašalintas, reikėtų aiškiau apibrėžti, ką turime galvoje, e, turime užtikrinti, kad e, tos e, pinigų pervedimo lėšos labiau prisidėtų prie kilmės šalies vystimo. Na, aš jau minėjau, kad pereitų metų lapkričio 6 Bamake buvo pasirašytas e, sustarimas ir atidarytas e, migrantų informacijos centras. To tame renginyje dalyvavo e, komisaras Lišė, Mišelis. Apie tai taip pat buvo kalbama Rabato konferencijoje, e, kur buvo priimta atitinkama deklaracija 2006 metais. E, čia kalbame apie 10 e, milijonų eurų biudžetą. Centre keliami keturi uždaviniai. Visų pirma, gerinti žinias apie migracijos srautus pagerinti migrantų padėtį, tame tarpe ir e, grįžtančių migrantų situaciją. Informacija apie legalios migracijos galimybės, e, kuri leistų užkirsti kelią nelegaliai e, migracijai. Na ir ketvirta, užtikrinti, kad užsienyje uždirbti pinigai kuo labiau prisidėtų gerinant malio ekonominę situaciją. Malio e, įvairios institucijos, e, viešosios institucijos, ministerijos, e, bet taip pat ir nevyriausybinės organizacijos yra įtrauktos į centro darbą, yra sukurta atitinkama kontrolės ir stebėsenos sistema, bet kol kas per anksti dar daryti E, išvadas, e, kadangi centro valdomi projektai dar tik tai e, pačioje pradžioje. Dėkui. Ačiū ponui Diarai. Ponas John Battle, parlamento narys iš Junktinės karalystės, daug metų dirbo valstybės ministru ir dabar atstovauja Junktinės karalystės parlamentui. Ačiū. Bendruomenių rūmose esu e, komiteto, e, kuris e, stebi mūsų vyriausybės vystimosi e, politika narys, e, tačiau aš norėčiau pabrėžti tai, kad nebūčiau parlamento narys, jeigu manęs neišrinktų mano e, kaimynai, rinkėjai ir aš norėjau nešti šiek tiek tikrovės į šią diskusiją. Kur aš gyvenu, tas rajonas, galima sakyti, labai gerai atspindi patį Lyco miestą. Tai yra, uh, Jis vidutinės kvalifikacijos e, žmonės, kurie gali prarasti darbus ekonominio sunkumo laikais ir e, nuo 2008 e, metų migrantų procentas pasikeitė nuo 7 iki 12 ir galiu pasakyti, kad mylios spindulio aplink mano namus kalbama 26 kalbomis. Mano miestą statė migrantai iš, iš Airijos ir aišku, jeigu ne nebūtų atvykę darbuotojai iš Indijos, dirbę tekstilės fabrikuose, nebūtų to miesto toks, koks jis dabar yra. Ir e, daug, daug atvykėlių vairavo mūsų autobusu, autobusus. Šiandien daug atvykėlių gydytojų yra. Ir galiu pasakyti, kad jeigu, e, jeigu slaugės išvyktų dabar, tai mes turėtumėm labai didelių problemų mūsų e, senelių namuose nebebūtų kam jų prižiūrėti. Ir kai aš galvoju apie savo namus, tai manau, kad e, politikos nuseklumas yra būtinas visur, ir nacionaliniu, ir vietos e, lygiu. Ir galiu pasakyti, kad mano e, rinkėjai reikalauja politikos nuseklumo, nes jiems jau atsibodo prieštaros, kurias mato visur. Ir taip, aš turiu nuraminti savo rinkėjus ir visiškai pritariu tam, kas buvo anksčiau pasakyti. Mes Britanijoje E, ir e, toliau vykdome savo pagalbos biudžetą, jį mes padidiname ir daugiausia mes turbūt lėšų skiriame e, daugia šalių pagrindų ir dvišalių pagrindų vystomo, vystomosios pagalbos komitetui. Aš norėčiau, kad šiuose diskusijose būtų daug dėmesio skiriama vystomosios pagalbos biudžetai. Mūsų komitetas yra parengęs pranešimą migraciją ir vystimasis, kuriame pabrėžiama, kaip migracija gali prisidėti prie vystimosi. Ministrai ir kitų partijų lyderiai turi, turėjo susiburti ir ekonominio sunkumo um, laikais, finansinės krizės laikais pasakyti, nemažinkime vystomosios pagalbos biudžeto. Ir didžiuodamasis galiu pasakyti, kad dėl to uh, susitartai yra, mūsų rinkėjai tai labai palaikė. Ir um, dabar norėčiau pasakyti, kad visą migracijos klausimą reikėtų uh, vertinti uh, pozityviai, kad tai abipusiai naudinga yra. Ir aš taip pat norėčiau pabrėžti partnerystės ir kovystimosi aspektą. Britanija labai daug gauna iš migrantų. Jie duoda daugiau mūsų ekonomikai, apie 6 milijardus per, per metus. Mums būtų dar sunkiau be jų dabartinės finansinės ekonominės situacijos e, metu. Ir iššūkis iš tiesų būtų paklausti, ar nebūtų galima pasaulinės krizės akivaizdoje permastyti viską ir reikalauti ir teikti, kad e, migracija nėra naujas reiškinys, tai nepakeičia vystimosi, e, tai nereiškia, kad vystimosi politika e, žlugo. Migracijos labai daug yra ir pačia, pačiose, šalių, pačiose šalise, jų viduje. Uh, dabar gyvename miestų pasaulyje, ne, ne kaimo pasaulyje ir kas vyksta miestuose. 50 milijonų uh, uh, iš mūsų biudžetų yra uh, skiriama pabėgėliams Indijoje. Tad, jeigu galima, norėčiau susijęti migraciją ir vystimąsi. Tačiau norėčiau grįžti prie pagalbos programos. Taigi, migracija turi vystimosi dimenciją, tačiau kaip mums būtų galima tai įtvirtinti? Mūsų minėto pranešimo išvada E, buvo tokia, kad gerai valdoma migracija labai gali būti svarbi politinė ekonominė prasme dėl to ryšio, kuris sukuria tarp valstybių. Ir manyč, manau, kad um, anksčiau mes migraciją vertinome kaip uh, kažkoks jungiklis, kai žmonių, kaip žmonių neberei, nebereikia, išsiunčiam juos, kai reikia pasikviečiam. Tai būtent ir yra ta problema, kad tas signalas yra labai e, e, toks nevienareikšmiškas e, gyvenant migracijos politiką. Tad norėčiau pasakyti, kad turėtume aiškiai išskirti migraciją ir prieglošio prašymą mano rinkiminėje apylinkėje jaunuolė mokykloje sakė, gerbiamas ponia Betel, esate parlamento e, narys. Ar negalėtumėt pasakyti, kad, e, kad žmonės neturėtų būti e, iš, išvaromi, toks elgesys yra žiaurus, ta pasaulinė prekyba turėtų būti teisinga. Buvo minėtos migrantų e, perlaidos namo, kad jos mažėja, tačiau aš manyčiau, kad tokios perlaidos turėtų būti integruotos į vystimasi e, politiką, kad tos lėšos būtų gerai investuojama šalise, e, kilmės šalise, partnerėse. Mūsų pranešime yra sakoma, kad yra ryšys tarp perlaidų ir vystimuose. Tad reikėtų iš tiesų koordinuoti ir užtikrinti, kad uh, pagalbos e, e, politika e, būtų siekiama panaudoti perlaidas investicijoms, mokykloms statyti. Toks klausimas būtų. Antrasis klausimas yra toks. Reikia aiškios nuseklumo politikos, reikia aiškios politikos skirtos legaliai migracijai, taip pat aiškios politikos nelegaliai migracijai ir negaliai prekybai žmonėmis. Ir taip pat mes turėtumėm įgyvendinti migrantų teisės per teisės aktus, siekti gyventi socialinę apsaugą ir, ir taip toliau. Mes turėtumėm apsaugoti įstatymais imigrantus. E, e, um, pabrėžiame laikiną migraciją ir e, abipusius e, srautus, pabrėžiame gražinimą į kilmės šalis. Nemanau, kad pakanka e, išsiųsti žmonių atgal į, į savo šalis ir juos ten palikti. Turėtumėm sujungti tas politikas ir turėtumėm dirbti kaip partneriai abipusės naudos siekdami. Aš norėčiau pasakyti, kad mes turėtumėm restruktūrizuoti šiaurės pietų ryšius. Turiu gerą žinę, Evelyn Hepskert 2000 metų duomenys buvo pateikti apie melavio gydytojus Mančesteryje, o dabar yra e, programa vykdoma kartu su Malavio vyriausybė, kad būtų galima sustiprinti e, Malavio sveikatos apsaugos sistemos gebėjimus. Ir e, dabar uh, Malavyje pat, patrigubėjo um, slaugių skaičius, du, kart, du kartus padaugėjo slaugių, tris kartus gydytojų. Programa siekiama padidinti atlyginimus, kad Malavyje būtų galima išlaikyti dar, darbuotojus. Uh, Ir, e, kaip sakiau, dabar Malavija jau daugiau kelis kartus dirba slaugiai ir gydytojai negu prieš porą metų. Ir tai yra pavyzdys, kaip galima spręsti e, tuos iššūkius, o nevertinti tai kaip e, srauto vykstančio, to judėjimo vykstančio tik vieną pusę. Kas dabar vyksta vyriausybėse, kad departamentai tiesiog dirba dirba pas save viduje ir ne, neperdoda e, to e, kitiems departamentams, e, tad tokie signalai nevienareikšmiški yra. Mes visi turėtumėm permastyti, kaip atskiros politikos siejasi. Aš parlamente jaučiau tikrą pavojų, kad mes nesusijėjome vystimosios migracijos politiką Tačiau, kad tos politikos eina skirtingomis kryptimis ir aš bandžiau pasakyti mūsų, mūsų ministrui pirmininkui, kad dabar užimtumas ir nedarbas turėtų būti mūsų vietos darbo atverkės dėmesio centre nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Mums reikėtų permastyti, kaip viskas veikia mūsų ekonomikoje iš, iš esmės turime pakeisti ryšį tarp šiaurės ir pietų ir tas ekonominės ryšys 21 amžiuje gali būti visiškai kitoks kad nereikėtų priklausyti nuo žmonių, kad neturėtumėm laukti, kol jie nuskurs, kad galėtų išvažiuoti kitur. Mes, manau, dabar turime e, didžiulę galimybę šios finansinės ekonominės e, krizės e, laikais Um, išspręsti šitos klausimus ir pagalvoti, kas bus tuo metu, jeigu pastatysime į centrą mūsų socialinio ekonominio mąstymo būtent šitos klausimus. Dėkui. Uh, merci beaucoup aux intervenants du panel. Maintenant, je... Labai ačiū mūsų prelegentams. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, kurie nori pasisakyti. Daug yra norinčių. Turiu daugiau kaip dešimt pavardžių savo sąraše, taigi prašysiu jūsų griežtai laikyti skirto kalbėjimo laiko ir neviršyti dviejų minučių limito. Pirmasis Maksimas Harapolos Labai ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ir padėkoti Jums už tai, kad surengė šios dienos sustikimą. Žinome, kad žmonės visą laiką keliaus ir sieks geresnio gyvenimo tol, kol rytuose bus badas. Reikia galvoti, kaip išspręsti tas problemas, tik tada sustabdysime srautus migrantų. Mano šalis, lyginant su migrantų kilmės šalimi, gali būti prilyginta rojui. E, nors tarsi ES bando save apsaugoti, bet iškyla problemas nelegalios migracijos. Mano šalis Graikija dėl savo geografinės padėties e, turi sieną ES išorinę su Azija. Ir ji kenčia nuo migracijos spaudimo. Tačiau, kaip buvo pasakyta, yra žmonių, kurie bando išnaudoti migrantus. Bet reikia mums galvoti, ką daryti su priežastimis migracijos, kaip kovoti su skurdu Pasaulio ekonominė krizė dabar krečia ES ekonomiką atsiras naujų iššūkių ir susidarys nauja padėtis migracijos politikai, kurios turės laikytis ES. Problema yra ta, kad gali padaugėti ksenofobiškai mąstančių žmonių Europoje. Jau dabar žmonės, tūkstančiai žmonių neteko darbo per dabar ir per ateinančias savaitės milijonai žmonių kenties nuo nedarbo Europoje. Gali būti, kad dėl to žmonės pradės kaltinti imigrantus. Visuomet, kaip ponas Samano sakė šiandien rytą, jie yra labai lengvas taikinys. Ponas pirmininkė, kad išvengtume tokio pavojaus, turime ieškoti pusiausvyros tarp veiksmingesnės nelegalios migracijos kontrolės ir užtikrinti, kad e, valdysime kontroliuojamą migraciją ir leisime jį toliau vykti. Ačiū. Dabar ponas Armando Franco. Franco. Jo nėra, atrodo tada nesuteiksiu jam žodžio. Pone Boniver iš Italijos. Ar jį yra salė? Taip, prašom. Ačiū pirmininkė. diskusija, kuri vyksta šiandien po pietų, vyksta tarsi dviem lygiais. Į pirmąjį žiūri mūsų ekspertai, e, ypač e, Noriu pažymėti Jean-Pierre Garson pasisakymą, kuris kalbėjo apie veidmainiškumą migracijos požiūrių. Turime prisiminti, kad šis reiškinys yra nepaprastai svarbus Europai, jis gali turėti įtakos mūsų demografijai, ekonomikai ir net demokratijai. Šis visuotinis reiškinys sunkiai yra valdomas. Daug yra problemų, mano bent šalyje yra 4,5 e, milijonų imigrantų. kai kurie ten jau gyvena dvi ar tris kartas. O tai yra ne tik Italijos problema. Daugeliu Europos šalių tenka spręsti nelegalios imigracijos problemas, kuri padidėjo 60 procentų jeigu žiūrėsime į 2008 metus ir ankstesnius metus. Reikia prisiminti, kad imigracijos problemos visuomet gali sukelti ksenofobijos e, bangą ir reikia užkirsti tam kelią pačioje pradžioje. Dabar finansinės krizės akivaizdoje mes turime galvoti apie tam tikrus dalykus. Migrantams kol kas lyg ir galima dirbti toliau, bet jie gali būti pirmieji, kurie praras savo darbo vietas. E, Pasaulio banko vadovas šią savaitę kalbėjo apie tai, kad galbūt reikia galvoti apie kažkokį apie tam tikrą specialų fondą, į kurį reikėtų uh, įmokėti tam tikrą sumą pinigų, man atrodo, kad tokia mintis būtų visai nebloga ko, ir tas fondas e, skirtų pagalbą besivystančiams šalims, pirmiausia, vargingiausiams gyventojams. Ačiū. Dabar, ponia Kabela, atsiprašau, <laughs> tai yra ponas iš Lesoto. Pirmininkė, kai aš išgirdau apie šį seminarą, pirmiausia paklausiau savęs, kas jį rengia ir kodėl. Klausimai, apie kuriuos numatyta kalbėti, yra tokie pat seni kaip ir Europa. Taigi klausimas, kodėl? Aš bandau kalbėti apie tai, kad mes visuomet kaltinami, jog uh, mokesčių mokėtojai mums turi apmokėti už tokias plepalų konferencijas ir tikiuosi, kad ši nebus viena iš jų. Ir vis tik tai aš norėčiau sužinoti, kokio mes rezultato tikimės iš šitos konferencijos. Aš žinau, pirmininkė, kad turiu dvi minutės kalbėti. daug kalbama apie imigraciją ir daug buvo kalbėta apie uždirbtų pinigų persiuntimą namo. Kalbam apie naudą, kuri tenka kilmės šaliai. Tik tie persiunčiami pinigai skiriami tik tai šeimoms, bet ne kažkokiam vystimusi ir kam skiriami pa, pavyzdžiui, gali būti žmogus nusiųstas į mokyklą įsimokslinti. Dabar galvojame apie živ skurdą Afrikoje. Jeigu tų pinigų nebeteksime, tai kas atsitiks Afrikoje? Kalbama apie protų nutekėjimą. Kur, į kur jis teka? Ja, į Europos valstybės, kurios yra gana turtingos. Afrikoje mes vadiname tuos žmonės išvykėliais. O kaip jie vadinami Europoje? Atsiprašau, ekspertais. O kaip jie vadinami Europoje? Darbininkais. Bet visa tai tęsiasi per nelik ilgai. Ir nieko nepasiekta. Pirmininkė yra ekonominiai dalykai, socialinis šeimų statusas ir dar daug, daug problemų. Et, mes, mes, e, merci beaucoup et mes excuses pour l'interruption. Je passe maintenant la parole à Monsieur Carlotte. Pirmininkas, ačiū Jums. Atleiskite, kad uh, Nutraukiau jūs dabar ponas Magras iš Portugalijos. Labadiena visiems, noriu padėkoti Europos parlamentui, Europos komisijai, EPBO už šią labai savalaikę konferenciją. Taip pat noriu ir visus e, labai broliškai pasveikinti, visi susidūrėme su įvairiomis krizėmis - energetikos, finansinė, ekonominę ir taip toliau. Ir visos tas krizės įtakoja migraciją. Iš tikrųjų, reikia stiprinti nuoseklumą, bendradarbiavimą, solidarumą ne tik tarp šalių, bet ir tarp kontinentų. Kai kurie žmonės mano, kad e, tokio bendradarbiavimo tęsimas e, ves į nesėkmę tik tai, bet tai nėra tiesa. Mano pačio šalyje aš e, pats savo akimis matau, e, kaip e, atvykėliai įsikūrė Portugalijoje, kartais grįžta į savo šalį, kartais pasilieka, tampa olimpiniais čempionais netgi. Bet žinoma, Kai kalbame apie vystimąsi, turime kalbėti apie gerąjį vystimąsi, jeigu įmanoma taip pasakyti. Sveikatos apsaugos, švietimo, tvarumo užtikrinimas, e, technologijų perkelimas. Šitose srityse e, sunku net e, įsivaizduoti, kokį didelį e, poveikį gali tokių technologijų perkelimas atnešti, kad ir pačių mažiausių technologijų. Yra ir daugybė kitų gerų pavyzdžių. Pastebėjau, kad e, arbata, kurią šiandien gėrėme per pietus, e, buvo iš Šrilankos ir kad ji buvo ekologiškai pagaminta. E, tuo tarpu vynas, kurį geriame, toli gražu neištvaraus ūkio. Dėkuoju, panas Magras. Panas Dėki Osola iš Nigerijos dabar. Oui. N'est pas là Monsieur Osomo, non Pas là pour l'instant Ar ponas Osomo yra? Ne, nėra. Vadinasi, ponia Pimenta iš Portugalijos. Obrigado, eh, Sr. Presidente eh, Gerard Depré. <laughs> Felicito o Parlamento Europeu e a... Dėkoju, Žerarai. Eh, šaunu, kad Europos parlamentas ir PBO surengė šį susitikimą. Iš tikrųjų, ekonominės krizės akivaizdoje esame neapsisprendimo situacijoje, iškilę iššūkiai yra didžiuliai, bet aš tikiu, kad mes ateityje atsigausime ir e, surasime kelią iš šių problemų. Migracija iš tikrųjų yra bendras iššūkis ir globalus reiškinys. Todėl vienintelis dalykas, ką galėtume daryti, tai ir toliau remti besvystančias šalis, stengtis, kad mūsų imigracijos politika būtų nuosekli, kuri leistų migrantams tinkamai integruotis į visuomenę tų šalių, į kurias jie atvyksta. Mes Portugalijoje stengiamės, e, didžiuojamės savo e, sistemą. Mes iš tikrųjų esame e, istoriškai šalis, kuri šimtmečiais siūsdavo emigrantus į kitas šalis, o dabar daugiau priimame negu kad išsiunčiame. Aš žinau, kad EPBO yra parengusi rekomendacijas migracijos rytyje, tame tarpe ir skirtas grinai Portugalijai. Ir ten kalbama, pavyzdžiui, kad e, migrantus e, reikėtų labiau e, traktuoti kaip partnerius, vengiant galimos ksenofobijos. Kita problema ar kita rekomendacija yra labiau atsižvelgti būsto politikoje imigrantų situaciją. Tai irgi e, dalykas, į kurį mes ketiname atsižvelgti rimčiau. Na, yra ir, ir e, tam tikri verslumo aspektai, kai kalbama apie migrantų bendruomenės. Ir čia Portugalija taip pat bandys e, įgyvendinti tokią politiką, kurią propaguoja EPBO. Nes mes e, iš tikrųjų tikime, kad tokiu būdu sukursime e, e, daugia kultūrinę e, visuomenę, kuri bus palanki visiems jos nariams. Dėkoju dabar Seišelų salų atstovas arba atstovė ponas Viljam. Pirmininkė atidžiai klausiausi prelegentų. Iš tikrųjų yra dalykų, kurių nepaneiksi. E, Tačiau aš norėčiau paminėti ir savo šalį tame kontekste. E, Sešelai yra e, nedidelė sala, kurios e, BVP vidurkis yra gana aukštas. Tačiau mums tenka daug skolintis, norint užtikrinti ekonominį ir socialinį stabilumą. Ir tai nėra lengva tada, kai e, jūs visai neturite savo maisto ar e, kūro šaltinių. Visą tai turime neto importuoti. Taigi, kokią viltį galime mes puoselėti, kad e, aukštesnės pajamas gaunančios šalis atsižvelgs į šią situaciją, kai Ar galime tikėtis, kad to šalis atsisakys savo konkurencingumo pranašumų šioje situacijoje? Ar galime tikėtis, kad institucijos ir e, šalis e, pereis nuo žodžių prie darbų? Taigi, ponas pirmininkė, ar yra globalinis pasiryžimas spręsti globalius migracijos kontrolės klausimus? ar yra e, pakankamai subalansuotas požiūris kontroliuojant migraciją ir kovojant su skurdu. Kokie konkretūs veiksmų planai yra padėti ant stalo šiandieną, kad teisingai galima būtų susidoroti su krize? Ar yra pakankamai nuoseklumo kovojant su migracija, kontroliuojant migraciją? Ar visi esame pasirengę žengti tą žingsnį? ieškant sprendimo. Ar turime pakankamai drąsos tai padaryti? Ir iš tikrųjų, ar mes tą jautį esame sugrėbę už ragų, ar tik tai laikome už uodegos? Duokite mums pakankamai paramos, kad mūsų ganyklos išliktų žalios. Nors mes ir nenorime, kad jos būtų žalesnės kaip jūsų pačių ganyklos. Dėkoju. Ponas Viljamai, džiaugiuosi, kad e, prelegentams jūs adresavote tuos klausimus ir kad ne man reikės į juos atsakyti. Pone Santana iš Ispanijos Ačiū, pirmininkė, aš esu iš e, Kanarų salų. Šiandien nekartą jau jos buvo minėtos ir visai neatsitiktinai, nes e, mes esame Afrikos kaiminystėje ir todėl e, tarp Afrikos valstybių ir Kanarų salų žmonių pajamų lygio ir gerovės lygio yra didelis skirtumas. Buvo, žinoma, laikai, kai iš Kanarų žmonės daugiau išvykdavo, o dabar daug daugiau jų atvyksta. Atvyksta dėl e, skurdo, dėl laisvių ir taip toliau. O tai reiškia, kad mums reikia e, migracijos rautus e, kontroliuoti, turime siekti dialogo e, su e, kilmės šalimis. Čia mums tenka didelė atsakomybė. Aš e, raginčiau, kad e, būtų viskas sprendžiama e, įstatymų keliu, nes kai nėra įstatymų, tai galų gale prieinama prie migrantų eksploatavimo, išnaudojimo. Žinome, kad egzistuoja tūkstantmečio tikslai, bet matome, kad sunku, kai e, sekasi juos įgyvendinti. E, Ispanija yra pasirengusi prisidėti prie tų tikslų pasiekimo. E, mes turime kovoti su skurdu, su uh, maisto trūkumu pačiose neturtingiausiose pasaulio valstybėse. Iš tikrųjų, tik taip Europa gali prisidėti prie tūkstantmečio tikslų pasiekimo. Ispanijoje mes e, susitelkėme ties e, konkrečiais e, projektais, ties integracijos strategija ir kai kalbame apie integraciją, tai ne vien kalba eina apie naujai atvykėlius, bet ir apie tuos, kurie seniau gyvena toje šalyje. Šių problemų neišspręsime, jeigu neturėsime atitinkamų lėšų Manau, kad vis tik turime galimybių sumažinti skurdą ir pasiekti tūkstantmečio tikslus. Tie tikslai išlieka aktualūs netgi krizės laikotarpiu. Aš džiaugiuosi, žinoma, gyvendama Europoje, jaučiuosi čia apsaugota, saugi. Ir man norėtųsi, kad visi žmonės, kurie begyventų, jaustų tokią pat apsaugą. Dėkoju, poniai Santanai. Dabar žodis ponui Gutierrez. E, jis yra iš Lenkijos senato. Atrodo, kad tai ponas. Your... Ačiū pirmininkės iš šalies, kurie įstojo Europos Sąjungą ketvirtaisiais metais kartu su kitomis e, iš viso 12 šalių. Kalbėsiu E, savo kalbą, nes turbūt geriau išreikščiau savo mintis. Visų pirma, šios e, dienos konferencijoje, bent jau šioje dalyje, kalbame apie iššūkį, su kuriais susidėra parlamento nariais, nariai. Ir e, kaip jau buvo sakyta, mes esame ne tik tai nacionalinio parlamento nariai, bet taip pat ir regioninių institucijų ir vietos e, ligmens tarybų nariai ir aš manyčiau turėtumėm siekti koordinuoti savo veiksmus ne, ne tik tai e, žemųjų e, rūmų ligmenyje, Lenkijos Seime, bendruomenių rūmose arba Ispanijos kortes, bet ir bendruomenių ligmenyse, kitose ligmenyse. Kita problema - migracija tarp šiaurės ir pietų. Šiandien mano e, šalis turi ypatingą e, ryšį su kita migracijos dimencija - rytų vakarų, kadangi Lenkija yra tranzitinė e, šalis arba galutinis kelionės uh, na, tikslas imigrantams ne tik tai iš kaimininių rytų Europos šalių, bet ir iš uh, uh, Kinijos, Vietnamo, kitų Azijos šalių. Tai yra problema, kurią turi spręsti Europos Sąjunga. Norėčiau kreiptis e, dabar į poną Bertų. Esate visiškai teisus, kad turėtumėm bendradarbiauti ne tik tai tarpusavyje, tačiau taip pat turėtumėm dirbti su savo visuomenėmis. Uh, Šiandien vykdamas čia mačiau nuotrauką iš e, Junktinės karalystės e, miesto, kuriame darbuotojai protestuoja e, prieš darbuotojų iš Lenkijos darbimą. Įdomu, kad tarp streikuotojų yra ir darbuotojų iš Lenkijos, kurie ten dirba nuolatinai. Ačiū ponui Kerės. Paskutinis mano sąraše tiksliau paskutinė mano sąraše, panelė iš Vokietijos. Ačiū, e, pirmininkė Apgen, mano pavardė ir mano e, vardas, bet galite, aišku, kreiptis ir vardu. Norėjau atkreipinėmėsi vieną dalyką. Vokietijoje migracija vyksta jau daug metų, 50 galbūt metų, kad ir kaip įdomu būtų vertinti imigracijos politiką vystimas politikos kontekste, tačiau, manau, neturėtumėm pamiršti poros dalykų. E, tai yra labai aktualios temos Vokietijoje. Visų e, pirma, kalbant apie priimančiai e, šalį. Žmonių lūkesčiai yra tokie, kad sakome, kad atvykėliai turėtų uh, E, tapti ilgainiui piliečiais, visateisiais piliečiais. Per 50 migracijos e, metų e, nuolat turėjome atvykusių darbuotojų, na, o kalbant apie grįžtamą migraciją, gal nereikėtų naudoti naujų etikečių seniems migracijos modeliams. Iš tiesų reikėtų pagalvoti, ar norime kartoti ankstesnės migracijos politikos klaidas. Ir ką reiškia migrantams sėkmė? Tai reiškia integracija, asimiliacija. Jei priimančioje šalyje atvykėliai nuolat turi galvoti, kaip padėjo savo kilmės šaliai, ar jie ras savo vertą vietą primančioje šalyje. Aš manyčiau, kad jie turėtų e, tapti piliečiais, jausis laisvai E, turėtų jie jaustis e, kaip namuose Vokietijoje, kad nebūtų e, taip, kad tai būtų aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurie norėtų vieną gražią dieną grįžti namo. Turėtumėm tai vertinti tuo pačiu požiūriu. Galime manyti, kad tai yra savanaudiškas požiūris priimančios šalies vertinimu, tačiau e, tai galėtų e, padėti skatinti palankesnį visuomenės e, požiūrį, kur, tarkim, nėra norima visiškai integruotis į, į visuomenę. Ačiū, atsiprašau už klaidą padarytą, jų supainiojus jūsų vardą su pavardę. Dayton Johnson prašo žodžio ir baigs, jis baigs šį keitimąsi nuomonėmis. Jums 12 minučių. Ačiū, laiko turime nedaug, tai dabar norėčiau paprašyti visų uh, prelegentų, jeigu jie nori kalbėti, kalbėti nedaugiau kaip dvi minutės ir uh, teising, uh, teisingumo va, uh, labui uh, pradėsime kalbėti atvirkštinę tvarką. Ponas Becel, aš sakiau, kad reikia integruoti migracijos politiką į vystimosi politiką, reikia kuo greičiau parengti strategijas. Antras dalykas, ką noriu pasakyti. Gal pakartosiu tai, ką pakartojo kolegė iš Vokietijos. Mes e, neturime galvoti apie tai, kad turime būti tik savanaudžiai, turime suteikti žmonėms tam tikrų teisių turime atverti politinę erdvę migracijai. Iš tikrųjų apmaudu, kad dabar pinigai, prekės, paslaugas juda visame pasaulyje, bet padėtis yra labai liūdna, jeigu pasižiūrėsime į žmonių judėjimą. Mes visą laiką sakome ne. 20-ame amžiuje gal pradėjome jau rasti būdų, kurie numatytų tokią galimybę ir tuo pačiu metu gerbtų žmogaus orumą reikia galvoti, kaip užtikrinti žmonėms teisę dirbti ir gyventi, dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir mes turime galvoti, kaip kartu vieniems iš kitų pasimokyti 21 amžiuje ir gyventi kartu. Tai būtų didžiulė nauda visiems. Dabar ponas Tiara. Oui. Merci. Dėkuoju. Norėčiau grįžti prie keletos pateiktų klausimų tiek šį rytą, tiek dabar. Kai kurie kalbėtojai sakė, kad turėtume Turėtume atsisakyti veidmainystės, kai kalbame apie migraciją. Turėtume nebe piešti tokiom tamsiom spalvom migracijos. Reikia sukurti teigiamą jos įvaizdį tiek vietoje, kaip sakė ponas Beca, tiek tarptautiniu mastu. Mes galėtume galvoti apie teigiamesnį migracijos įvaizdį, apie tai, ką jį gali padaryti šalims Aš džiaugiuosi, kad žmonės esantis salėje išsakė savo nuomonę, Portugalijos, Ispanijos atstovai, taip pat Italijos. Jie sakė, kad mes patys kažkada buvome emigracijos šalis, dabar esame imigracijos valstybės. Iš tikrųjų, migracija pirmiausia susijusi su ekonomika ir vystimusi žmonės iš Afrikos važiuoja ne dėl malonumo, kalbu apie Malį. Pirmiausia, žmonės galvoja apie vystimąsi, apie pinigus. Tai reikia mums sustoti ir pagalvoti, kaip galime suvienodinti savo požiūrį, kalbu apie Europą ir Afriką. Reikia nuoseklumo, politikos vientisumo, kai kalbame apie migraciją. Ačiū. Dabar ponas Mamrovatis. Atsakysiu vienam ponui, kuris e, iškėlė labai svarbius klausimus. Mokyk, jis kalbėjo apie mokyklas, protum tekėjimą, lesote. Mes Europos parlamente sutarėme, kad reikia, jog tokiuose teritorijose, iš kurių išvyksta žmonės, mokyklų, reikia, kad ten būtų mokytojai. Reikia užtikrinti, kad vaikai išmoktų skaityti ir rašyti, nes daugelis iš jų lieka beraščiai, dėl to negali e, gauti jokios informacijos, negali skaityti laikraščių ir vienintelis būdas jiems, ką nors sužinoti, yra klausant radijo. Man atrodo, kad mes iš tų šalių pasimame pačius protingiausius, geriausius, net viliojame žmonės atvykti į Europą, tačiau turėtume skatinti tuos žmonės ir grįžti namo, kadangi jie gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį vietos sistemose. Žiniasklaidos vaidmuo yra labai svarbus. BBC labai stengiasi už, užtikrinti mokymus Afrikos žurnalistams, kad jie galėtų įkurti radio stotis, laikraščius ir atitinkamai informuoti piliečius, kad jie suvoktų, kas vyksta kitose pasaulio dalyse. Ačiū. Dabar paskutinis kalbėtojas Dendis. Reaguodamas į tai, ką pasakė ponas iš Lenkijos, Noriu pasakyti, kad neužtenka tik pasmerkti ksenofobijos susijusios su migracija į Europą. Tai aktualu ir mano šaliai. Parlamentai ir parlamento nariai turi įkurti procesus, kurių metu visuomenė, žiniasklaida turėtų suvokti, kokios yra migracijos priežastys, e, nauda, kodėl srauta didėja, maži ir kokia turėtų būti politika. Pone Akugun iš Bundestago kalbėjo apie nuolatinę, nu, apie pilietybės suteikimą kaip atsvarą uh, kviestinio darbuotojo statusui. Galbūt tas dalykas galėtų turėti savo vietą esant tam tikroms tarptautinėms ekonomikos aplinkybėms, bet bent jau mano valstybėje tai nėra svarbiausias dalykas. Man būtų labai keista, jeigu aš būčiau priverstas kaip trečiosios kartos migrantas grįžti į Turkiją, į Ankarą pavyzdžiui. Buvo kalbama apie tai, kad kai kurie migrantai turėtų būti skatinami grįžti namo. Reikia kažkokių taisyklių, pagal kurias žmonės galėtų atvykę į šalį gyventi, jie žinotų, kiek reikia pragyventi, kad jie taptų piliečiams. Kai kurie žmonės gali uh, norėti grįžti namo, labai svarbu leisti pinigus vystimusi. Pavyzdžiui, gal kažkas nori būti gydytojų Malija ar Sierra Leonėje, bet žmonėms, kurie atvyksta laikinai dirbti, negalima pasakyti, kad po kurio laiko mes jūs išvarysime namo. Dėkuoju. E, mums liko maždaug 12 minučių ir dabar aš pabandysiu pabrėžti tris svarbiausius dalykus iš šios diskusijos. Kai kalbame apie vystimąsi, tarptautinę migraciją, buvo paminėti tokie dalykai kaip uždirbtų pinigų siuntimas namo, protų nutekėjimas, netipinė nelegali migracija, diaspora jos vaidmuo ir e, ryšį tartų visų dalykų. Ir diskusijoje išiškėjo trys dalykai susijęs su šiomis sritimis. Pirmiausia, politikos nuoseklumas vystimosi labui. E, kiti veiksniai, ne tik tai pats vystimasis yra svarbus, čia pavyzdžiui prekyba ir panašiai. Pone Harkins, e, kai kalbėjo, kad kalbėjo apie tai, kad, pavyzdžiui, kartais trūksta nuoseklumo ir parlamentas kai kur gali priimti vieną sprendimą, bet jisai nėra perdodamas kitur. Reikia e, taip pat galvoti apie konsensusą, pagal kurį būtų galima kalbėti su žmonėmis parlamentarams, savo rinkėjams. Daug taip pat iškyla problemų dėl pilietybės, gyvenimo dalykų ir mechanizmų, kurie siekia skatinti grįžtamąją migraciją. Šioje srityje buvo kalbama, kad nuseklumo problemos pirmiausia yra susijusios su prieštara tarp skurdo mažnymo kaip tikslo teikiant pagalbą ir, dalyk, ir kito dalyko realių migracijos priežasčių. Taip pat buvo pasakyta, kad skurdo mažnymas turėtų būti vienu iš pagrindinių tikslų, nes tai yra viena iš didžiausių problemų. Šiandien pirmoji kalbėjusi pane Herkins sakė, jog Migrantai pirmiausia nėra iš pačių vargingiausių šalių ir netgi tose šalise jie nėra tarp skurdžiausių gyventojų. Ir čia atsiranda tam tikras netitikimas tarp, e, tarp tarptautinės migracijos ir vystomojo bendradarbiavimo. Dvi politikos e, sferos nesutampa ir čia reikia daugiau vientisumo, nuoseklumo. Aš norėčiau pabrėžti dar ir diasporos vaidmenį ir bendrąjį vystimasi. Ponas Mavromatis kalbėjo, kad reikia naujų būdų, kaip padėti besivystančioms vargingoms šalims. Ir ponas Diara kalbėjo apie bendro vystimos iniciatyvas Malija, tai yra puikus pavyzdys. Ir tai yra dalykas, kur gali suvaidinti vaidmenį diaspora, kai kurio kitose politikos e, vientisumo diskusijose, kur kalbama apie žemės ūkį, apie tai nekalbama. Dar vienas dalykas yra susijęs su parlamentų ir parlamentų narių vaidmeniu. Koks vaidmuo jiems tenka? Pirmiausia, kaip kad kaip padaryti, kad skirtingos grupės e, susišnekėtų, pavyzdžiui, komitetai ir čia vieni užsima tarptautinę prekybą, žemės ūkiu ir panašiai. Kaip padaryti taip, kad būtų keičiamas informacija ir kad vyktų tam tikros dėrybos. Parlamentai taip pat gali būti vieta, kur e, diaspora, imigrantų bendruomenės ar palikuonys imigrantų gali turėti tam tikrą balsą ir gali kažkaip paveikti imigracijos politiką. Apie tai labai iškalbingai kai kurie šiandien kalbėjo. Žmonės, taigi tiek norėjau pasakyti, dėkoju visiems mūsų darbo grupės dalyviams ir prelegentams. Euh, euh, dėkoju, ponas Dayton Johnsai, dėkoju mūsų prelegentams. Gal dabar grįždami į savo vietas salėje pasimtumėte ir korteles su savo pavardėmis. O dabar pono Zavipratsmon e, pirmininkaujamas e, mūsų posėdžio e, dar vienas, e, e, viena diskusija, e, joje dalyvaus e,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 diskusijos moderatoriumi. Kai kurie moderatoriai galvoja, kad iš jų tikimasi, kad jie prisidės prie diskusijos esmės ir turinio. Tuo tarpu ir jūs ir aš žinome, kad tai netiesa. Moderatoriai paprasčiausiai tenka užduotis, kad prelegentai pasisakinėtų trumpai ir aiškiai, kad visi galėtų pasakyti, ką galvoja. Taigi ir aš taip darysiu, negailestingai priminsiu jiems, kad jie turi po aštuonias minutės ir privalo pasisakinėti glaustai. Tai bus nelengva padaryti, nes mūsų diskusija iš tikrųjų įdomi, kai galvojame apie darbo rinkas. Visų pirma, ateina į galvą ta prasta padėtis, kurioje darbo rinka atsidūrė čia Europoje ir apskritai pasaulyje, atrodo, kad nuo dabar iki dešimtųjų metų prarasime šešis milijonus darbo vietų. Taigi, kai kurios šalis tame tarpe ir, ir mano paties šalis Ispanija, ko gero, tą ta proporcija, e, maždaug 10 procentų proporcija viršys jau ir dabar viršyje. Na, o dabar mes turime pagalvoti apie tai, kaip migracija galėtų prisidėti e, prie Europos atsigavimo. Na ir apskritai, kaip tie migracijos rautai veikia darbo rinką. O dabar noriu pristatyti poną Juan Fraile Kanton, Europos parlamento vystimosi komiteto narį iš Ispanijos, jam labai rūpi vietos matmuo, kalbant apie migraciją. Ponas Kanton, iš tikrųjų labai prašau laikytis 8 minučių pasisakymo laiko limito. Aš bandysiu, ponas pirmininkė. Noriu pakalbėti apie laikinąją migraciją ir kaip mes potencialiai galime išnaudoti tą reiškinį, sumažindami nelegalią migraciją. Noriu taip pat pakalbėti apie tas asociacijas, kurios veikia e, migracijos rytyje. Ir pradžioj pasakysiu, kad migracijos reiškinys yra nepaprastai sudėtingas, todėl reikalauja bendrų pastangų, dialogo ir konkrečių uh, struktūrų tam reiškiniui valdyti. Mums reikia tokios politikos, ypatingai kai kuriuose šalise, kuri kur atsižvelgtų į tai, kad kai kurios iš mūsų šalis yra tranzito, migracijos tranzito šalys. Vadinasi, mums reikia uh, tokių priemonių, kurios leistų organizuoti legalią migraciją ir kovoti su nelegale migracija ir padėtų e, migrantams integruotis į vietos bendruomenės. Vadinasi, reikia geriau kontroliuoti sienas ir užtikrinti, kad kilmės šalis kovotų su migracijos priežastimis. Na, o tai reiškia, kad dvi šaliais, daugia šaliais susitarimais turime numatyti programas ir priemonės, užtikrinančias, kad laikinoji migracija padėtų padengti darbo jėgos poreikius ir užtikrintų migrantų teises. Tokia laikinoji migracija nėra naujas reiškinys, nors pastaraisiais metais jos mastai išaugo. Taigi svarbu nustatyti atitinkamą politinį ir teisinį mechanizmą tokiai migracijai reguliuoti. Ispanijos įstatymai e, sudaro tokias galimybės. Ispanija turi pasirašiusi dvi šalės sutartis su kilmės šalimis, kuriuose kalbama visų pirma apie e, tokių laikinųjų migrantų atranką kilmės šalyse. Čia abiejų šalių vyriausybės dalyvauja ir bendradarbiauja, pasitelkdamas taip pat nevyriausybinės organizacijas. Kalba eina taip pat apie e, vizų išdavimo ir e, darbo leidimų išdavimo supaprastinimą. Kodėl tai darome? Todėl, kad norime patobulinti sistemą ir užtikrinti, kad tie sustarimai veiktų geriau, kad tos atrankos procedūros e, atsižvelgtų į lygių galimybių principus, į nediskriminaciją, kad atvertų visus e, legalios migracijos kanalus tiems žmonėms, kurie nori atvykti. Tuose susitarimuose taip pat yra tam tikri mechanizmai, kurie įspėja žmonės apie e, nelegalios migracijos riziką, įspėja juos nesinaudoti padirbtais dokumentais, nelegaliais dokumentais ir taip toliau. Taigi, e, tai suteikia tam tikrų privalumų E, tiems laikiniems migrantams, e, užtikrina tam tikrą apsaugą jiems ir jų šeimoms. Vietos valdžia, kuri atsako už jų įdarbinimą, už jų atranką, e, gali savo ruoštų užtikrinti, kad ten, kur yra poreikiai, tie poreikiai bus tenkinami, tinkamai tenkinami. Na, o žinoma, sugrįžę, jie gali prisidėti prie investicijų ir vystimosi savo šalyse. E, aišku, Ispanijoje mes turime užtikrinti, kad bus tinkamai taikomi visi e, Ispanijos įstatymai, darbo įstatymai, kad jie bus tinkamai atlyginami už darbą, kad veiks visi mechanizmai, kurie paskui skatintų uh, skatintų tą žmogų grįžtų, grįžti į savo šalį, o paskui, kad jis galėtų sezoninių, e, sezoninių pagrindų vėl grįžti ir e, dirbti Ispanijoje, kad galėtų paskui vėl sugrįžti į namus. E, mes jau matome, kad pasiremiant šitais mechanizmais apie 5000 moterų iš Maroko gali atvykti laikinam darbui į Ispaniją, kad paskui sugrįžtų namo ir tai be jokios abejonės e, padidina darbo našumą e, tose vietovėse, kur jie dirba. Egzistuoja Europos komisijos e, gairės reglamentuojančias e, tokią, tokią migraciją. E, Katalonijoje egzistuoja atskira specifinė programa e, migracijos srautams valdyti, e, pasinaudojant ko vystimosi e, mechanizmais. E, busimieji potencialus darbuotojai yra atrenkami, paskui apmokomi ir paskui, žinoma, sugrįžę į savo šalį, jie gali panaudoti sukauptą patirtį. Dėkuoju už jūsų pasisakymą, už tai, kad laikėtės e, pasisakymai skirto laiko. O dabar pasisakys ponė Sairakan. E, ji dirba Oslo miesto taryboje, o dabar yra išrinkta į Norvegijos parlamentą. Jau daug metų ji e, dirba su migracijos, e, migrantų integracijos klausimais, socialinės migracijos klausimais ir žinoma, Ji žvelgia į tuos klausimus taip pat iš lyčių lygybės perspektyvos. Žodis jums. Dėkuoju už jūsų pristatymą. Ačiū, kad pakvietėte mane. Man labai įdomu dalyvauti šiame renginyje Briuselėje, puikiame mieste. E, ypač man malonu čia būti, nes Osle dabar nepaprastai šalta. Sninga, sninga. Tad e, būti Briselėje man e, iš tikrųjų šilta, netgi karšta. Dabar e, kalbant apie visuomenę, migrantų integraciją ir ypač kalbant apie lyčių aspektą, tai ši tema visose ES valstybėse ir JAV yra šiuo metu labai aktuali. E, daugiau kalbėsiu iš, e, iš norvegiškos e, perspektyvos, bet aišku, bandysiu atskleisti ir tai, ką galvoja ir patiria kitos skandinavų šalys. Ypač, kai kalbėsiu apie moterų ir vaikų migraciją. Mūsų patirtis yra kitokia negu Junktinės karalystės ar JAV. Su migracija mes susidūrėme gal tik tai e, dviejų kartų laikotarpiu. Dabar vyksta trečiosios kartos e, migracijos banga. E, daugiausia migrantų arba migrantai pradėjo pas mus važiuoti 7-8 dešimtmetyje. Na ir uh, Reikia pasakyti, kad pirmiausia atvyko mm, darbininkai iš Pakistano, Indijos, kurie pirmiausiai atvyko į Vokietiją. Į Vokietiją atvyko šeštame dešimtmetyje ar septintame dešimtmetyje. Tad jie paskui atvažiavo į, į Norvegiją. Ir jiems atvykus mes nekelime jiems jokių uh, reikalavimo. E, nereikalavome, kad jie mokėtų nor norvegiškai šnekėti, kad turėtų tam tikrą išsilavinimą ar panašiai, nes mūsų sąmonėje jie buvo žmonės, kurie atvyko gal penkiems metams užsidirbti pinigų ir paskui išvažiuoti į savo namus. Bet jie neišvažiavo, jie paprasčiausiai parvyko atgal į Pakistaną, e, vedė moterį ir vėl sugrįžo į Norvegiją. Bet e, dėja, dauguma tų naujų atvykėlių buvo beraščiai. Tai nauja karta, dabar jau jie susilaukė vaikų ir tai yra antroji imigrantų banga Norvegijoje. Ir dėja, žiūrint į mergaičių padėtį, daug iš jų neleid, negali lankyti mokyklų, yra verčiamos tekėti, berniukai e, patenka į nusikalstamumo e, ratą ir e, reikia pripažinti, kad nors visiškos nesėkmės Norvegija nepatyrė savo migracijos politikoje, bet vis tik daug ką dar reikia padaryti mes neturėjome tinkamos E, darbo politikos tų vaikų atžvilgių ir daug darbo dar reikia padaryti. Mes tik dabar supratome, kad e, daug e, brangiau mums kainuoja dėlsti, negu kad imtis kelio užkirsti prevenciškai tokias situacijas. Taigi dabar rengiame mokymo programas tiems, kurie atsiveža savo sutuoktinius į Norvegiją ir kurie nori paskui dalyvauti darbo rinkoje Norvegijoje. Mes taip pat norime sukurti tinkamą imigracijos politiką vaikų, kurie atvažiuoja iš vienos šalies į kitą atžvilgių. Nes čia kalba eina apie socialinę sanglaudą. Kita problema čia yra, kaip sugebėsime sugyventi, sambuviauti, būdami skirtingų kultūrų ir religijų. Mes žinome, kad e, Prancūzijoje, pavyzdžiui, kur valstybė yra atskirta nuo bažnyčios, netgi religiniai simboliai viešumoje neturėtų būti demonstruojami. Tuo tarpu Norvegija E, vis dar yra tam tikra e, visuomenė, kurioje kurioje e, egzistuoja ryšiai su bažnyčia. Ir, pavyzdžiui, dabartinė diskusija Norvegijoje e, sukosi apie tai, ar e, imigrantė policininkė turėtų turėti teisę dėvėti e, čadrą arba e, E, kažkokį galvos apdangalą musulmonišką. Taigi, čia iškyla daug įvairiausių iššūkių. Buvo minėta e, lyties ir migracijos tema. Tai yra e, dar viena platesnė tema, nes tie, kurie pralošia diskusijose dėl migracijos, yra tie, kurie yra neturtingi moteris ir vaikai. Daugiau kaip 80 procentų bedarbių Osle yra moteris iš mažumų bendruomenių. Ir tos moteris, daugiausia moterų, kurios lanko įvairius norvegų kalbos kursus, kursus apie Norvegiją, irgi yra imigrantų bendruomenių atstovės. Bet mes nenorime akcentuoti, kad jos yra kitokios, kad nebūtume palaikyti uh, rasistais. Bet antra vertus atėjo laikas garsiai kalbėti apie moteris imigracijos kontekste. Kodėl lengva mums kalbėti apie šariato įstatymus ir Irano moterų situaciją ir kodėl, kada kai jie atvyksta į Švediją, Junktinė karalystė ar kitą šalį, mums pasidaro taip sunku apie tai išnekėti. Aš ir norėčiau, kad prelegentai galbūt ir kiti dalyviai daugiau apie tai pašnekėtų. Na, vadinasi, dabar ir baigsiu, pasilikdama šiek tiek laiko pasisakymui gal vėliau. If, uh... Ačiū. Girdėjom, ką sakėte apie šaltą klimatą. Turbūt turėtumėt pasikalbėti su kita prelegente, nes uh, ji iš Džamaikos uh, yra, ten turbūt dar geresnis oras yra. Kita uh, kalbėtoja, ponia Marisa Dalrimpel Filiber, kuri yra Jamaikos atstovų rūmų pirmininko pavaduotoja. Esu tikras, kad ji pasidarys įdomią e, nuomonę taip pat ir apie e, lyčių klausimą ir taip pat pasidalins nuomonę e, apie šalį esančią kitoje pasaulio pusėje. Ačiū pirmininkė. Džiugu būti Briuselėje, skirtingai nuo, nuo kolegės, esu nei iš šalto klimato šalies, man Briuselėje šalta yra, nes šiuo metu pas mus iš tiesų atogražų kraštų klimatas, kalbėsiu apie darbo rinką ir proto nutekėjimo padaromą žalą Jamaikoje. Uh, Migracija um, yra labai susijusi su mm, Jamaikos demografijos profiliu. Tai aišku yra susiję su tuo, kad kai buvo panaikinta vergovė, pritruko darbo e, jėgos. Išvykstamoji e, migracija e, prasidėjo E, prasidėjus pirmai migracijos bangai į e, JAV. 50-aisiais e, buvo išvykstama ieškoti darbą karinių paslaugų sektorija, po karinės rekonstrukcijos darbose, tačiau Jungtinėje karalystėje 62 metais buvo priimti uh, nauji įstatymai ir 70-mečio pabaigoje buvo pradėta emigruoti į JAV. Tais pačiais metais Kanada patvirtino migracijos kriterijus remiantis išsilavinimu, techniniais profesiniais įgūdžiais. 65 metais JAV patvirtino e, panašią politiką. Uh, bei imigracijos kvotas skirtas kiekvienai karibų uh, Um, baseino šaliai. Uh, vis dėlto Jamaikos migrantai prisi, toliau prisidėjo prie Šiaurės Amerikos industrializacijos, transformacijos proceso ir JAV ir Kanadoje. Uh, dabar yra 90 uh, ir 96 procentai imigrantų o imigracija į Junktinę karalystę dabar yra tik tai 2 procentai. Pažvelgtumėm į protų nutikėjimo poveikį, pastebėjome, kad per pastaruosius 30 mečius Jamaika uh, vis uh, ir toliau prarasdavo nemažai kvalifikuotų dar, darbuotojų dėl selektyvių imigracijos uh, politikų uh, taikomų uh, tose šalise, kurias tradiciškai emigruodavo jamaikiečiai. Uh, Dešimtajame dešimtmetyje 46 procentai e, migrantų iš Jamaikos į JAV ir e, Kanadą e, buvo iš vadovaujančio kito kvalifikuoto personalo ryšys tarp migracijos ir vystimuose yra ypač akivaizdus mūsų sveikatos ir švietimo sektoriuose. Pastaraisiais metais darbinimo agentūros iš kitų valstybių samdė geriausius Jamaikos studentus. Tiesą sakant, dabar mums labai trūksta, pavyzdžiui, slaugių. Tačiau migrantų procentas e, paslaugų darbuotojų sektorija labai e, viršijo darbuotojų skaičių e, vadovaujančio personalo sektorija. didėjo migracija į e, Kanadą, tačiau netaip labai sterpčiai e, kvalifikuoti e, darbuotojai, tokie kaip žemės ūkio darbuotojai, fabrikų darbuotojai migravo į ją, tačiau migracija mažėjo per pastaruosius, per pastaruosius 30 mečius nuo 25 iki 11 procentų į JAV sumažėjo ir nuo 46 iki 26 procentų migrantų į Kanadą. Leiskite trumpai aptarti lyčių uh, e, ilgybės matmenį nuo 80-mečio. Daugiausia moterų migrančių buvo uh, iš e, Jamaikos. E, tas, e, skirtumas vyrų moterų migrantų sparčiai didėjo nuo 3,5 procentų 80 dešimtmetį iki 9 procentų šio šimtmečio pradžioje. Ir tai reikėtų vertinti atsižvelgiant į ekonominį skurdą, moterų pareigas, išsilavinimo skirtumus, skirtingas įsidarbinimo galimybės. Taip pat reikėtų atsižvelgti į stereotipinį požiūrį, į tai, kas vyriška, moteriška ir į pareigas. Daugiausia buvo moterų migrančių dėl socialinių, kultūrinių sąlygų mano šalyje, Ir atsitiko taip, kad moteris iš neturtingiausių e, sluoksnių mūsų šalyje turėjo būti atsakingos už ekonominę šeimos gerovę. Be to, Jamaikos moteris kur kas rimčiau vertina galimybės mokytis negu vyrai ir tai atsispindi tame, kad e, kad amžiaus grupėje nuo 35 iki 55 e, metų e, tarp e, vadovaujančių pareigybių darbuotojų moterų yra kur kas daugiau, 60 procentai daugiau negu vyru. Didelius iššūkius, žinoma, kelia proto nutekėjimas, tačiau reikėtų pripažinti, kad uh, vidutinių pajamų jamaikiečiui e, migracija suteikia išsilavinimą ir tai, e, žinoma, duoda ekonominės naudos ir pačiam migrantui, šeimai, visai visuomeniai. Ir e, kaip tik tai tame kontekste nuo paskutinio praeito amžiaus dešimtmečio matėme, kad daugėjo piniginių perlaidų namo per metus, tai sudaro apie 2 e, milijardus JAV e, dolerių. Tačiau dabar pastaruoju metu pastebiamas perlaidinamumo mažėjimas tuo pat metu pastebimas neigiamas poveikis vaikų auginimui ir galų gale visai visuomeniai dėl to, kad namuose nėra šeimos maitintojų, paprastai moters ir tos problemos nėra sprendžiamos. Turime pripažinti, kad toliau reikia tam tikros socialinės intervencijos, ypač susitelkiant į šią sritį. Tebe reikia intervencijų. Uh, šioje srityje, bet to manome, kad e, reikia e, panagrinėti, kaip šeimos panaudoja gaunamas piniginės perlaidas kad šeimos e, ekonomiškai naudingiau pasinaudotų gaunamomis lėšomis, kad panaudotų tas lėšas vystimuisi, o ne vien tik tai pravalgymui ir pragyvenimui, nes perlaidos negali pakeisti oficialios pagalbos vystimuisi arba tiesioginių užsienio investicijų. Kartu su tarptautinė migracijos organizacija vykdome programą skirtą migrantų gražinimui. Tai darome nuo, paskutin, nuo praeito amžiaus paskutiniojo dešimtmečio. Ši e, programa toliau yra e, e, vykdoma. Ir žinoma, dėl globalizacijos vyksta migracijos pokyčiai. Ir šiuo metu Jamaikos vyriausybė siekia išplėsti sezoninę darbinimo užsienyje programą, paprastai vykdoma kartu su Kanada ir JAV. Vykdomas e, regioninis integracijos bendradarbiavimas ir e, daug kvalifikuotų e, jamaikiečių pasinaudojo galimybėmis dirbti kitose Karibų baseino šalise. Uh, gaudami darbą per regioninės šios organizacijos atstovybės tose šalise. Ir pastaraisiais metais stebime, kad e, daugėja kvalifikuotų e, užsieniečių, e, kurie dirba tose sritise Jamaikoje, kuriuose trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Taip pat yra keičiamasi patirtimi, kad būtų galima pasidalinti žiniomis su tokiamis šalimis kaip Kuba ir taip toliau. Į Jamaiką nori atvykti taip pat daug europiečių, gauname daug užklausimų. Uh, Baigdama norėčiau pasakyti, jog mums akivaizdu, kad šis sudėtingas migracijos klausimas nusipelno kur kas daugiau dėmesio tyrimų, kad būtų galima rasti tinkamiausius sprendimus siekiant vystimuose. Tačiau mums malonu, kad Jamaika e, buvo pasirinkta kaip viena e, šalių, e, kuriuose būtų galima vykdyti bendrą ES ir jungtinių tautų projektą, kad būtų galima išsamiau išnagrinėti e, migracijos reiškinį. Ir žinoma, su nekantrumu ne lauksiu tolesnių e, diskusijų e, šią temą. Dėkui. For, Madam, migration... Labai ačiū ir labai ačiū, kad priminėte mums, jog migracija yra dvipusio judėjimo gatvė. Matome, kad Jamaikos moteris kur kas rimčiau e, žiūri į švietimą kaip ir negu ne, kad vyrai, jos čia panašios į europietes. Taigi, tai mums aišku, kai žiūrime į akademinius rezultatus Europoje. O paskutinis mūsų kalbėtas yra ponas Koendu Marto, jis dirba e, DHL bendrovėje, kuri visiems žinoma. Jis labai nemažai yra parašęs žmogiškųjų išteklių valdymo e, straipsnių ir pakalbės dabar iš e, daugia nacionalinės tarptautinės bendrovės pozicijų. Ačiū, ponai ir ponios. Aš esu antras e, kalbėtojas iš verslo pasaulio atstovų, sėdžiu ten pat, kur ir kitos bendrovės atstovas kalbėjo, tikriausiai ta vieta ir skirta e, tokiems žmonėms. Aš atsakingas už paslaugų pirkimą Europoje. E, tai reiškia, kad mes perkame paslaugas ir e, didžiausia dalis mūsų pirkimų susijęs su darbo paslaugomis. Aš ir mano bendrovė labai domimės, kaip E, plėtojasi dabar padėtis, nes mums iškils panašių problemų ir iššūkių, tačiau mes galbūt žiūrime į kai ką iš kito, iš kito požiūrio taško. E, mes ir Deutsche Post e, dirbame daugelie valstybių ir bendradarbiaujame su maždaug 500 tūkstančių žmonių daugiau kaip 220 valstybių. Jeigu galvosime apie subrangovusią tai darbuotojų yra dar daugiau. Taigi, reikia žiūrėti, kas dabar vyksta ir kokie yra apribojimai. Aš nesu e, specialistas skaidrių, e, mano e, komandos nariai padarė, nes man užtruktų daugybę valandų tą padaryti, bet dabar noriu Jums parodyti struktūrą mūsų. Mes iš tikrųjų atliekame labai daug įvairių darbų, mums reikia įvairių įgūdžių, įvairių specialistų. Kaip aš pasakiau, yra, mes dirbame tarptautiniu mastu ir daugia nacionalinis aspektas pirmiausia yra susijęs su įmonės identitetu, tapatybė. Ir mes galvojame taip pat apie naują pasaulį, globalų pasaulį ir mes norime, kad būtume atpažįstami visame pasaulyje. Neseniai turėjau vieno darbuotojo, kuri iš Bretanės pervažiavo dirbti į Marselį. E, bet ji, e, kadangi nekirto e, valstybės sienų, nėra laikoma migrantė. Iš tikrųjų, tie atstumai dabar yra labai lengvai įveikiami. Mūsų kompanijoje dirba e, daugiau kaip 40 tautybių žmonės ir juos visus e, e, vienyje mūsų kompanijos tapatybė. Taigi e, dirba įvairių tautybių žmonės, bet taip pat ir e, žmonės e, įvairių amžių, įvairių kartų žmonės. Tarkim, mano komandoje dirba aštuoni žmonės, e, penki iš kurių e, gali pasakyti, kad jų e, namai yra ten, kur jie priglaudžia galvą nakčiai. Tai žmonės, e, kurie yra gavę gerą išsilavinimą, mes jų kvalifikaciją dar uh, labiau padidinome, e, jie yra labai lankstus, yra pasiruošę dirbti, bet ką, e, jie taip pat gauna gerą atlyginimą ir dauguma iš jų yra taip pat ir moteris, kas ir mano paties darbą įdomesnių daro. E, Vieną kartą mm, per pokalbį su savo komandos nariu iš Vietnamo, nare iš Vietnamo, aš paklausiau, e, kokia yra pagrindinė jos e, motivacija ir ar e, nėra jai sunku įrodyti vokiškoje kompanijoje, būnant iš Vietnamo, kad ji e, gali išlaikyti savo kaip e, asmenybės identitetą. Ir aš e, iš atsakymą supratau, kad pagrindinė tokių žmonių motivacija yra noras pamatyti naują, tirti, E, troškimas toliau vystytis, e, prisimti atsakomybę. Ir jeigu pažvelgsite į faktus e, ir skaičius, viskas gali atrodyti labai gražiai, bet iš tikrųjų kai pakalbate su žmonėmis akis į akį, tenka vėl grįžti prie paprastų klausimų. Kodėl ir kaip? Na, o mūsų e, kompanija į tuos žmonės žiūri kaip į naujas galimybės. Jeigu mes e, norime juos išlaikyti, mes turime juos siūsti į e, pačius geriausius e, akad, akademinio išsimokslinimo centrus, e, kadangi ir jie patys nori vystytis Bet e, žinoma, greta to yra ir tam tikra rizika. E, kompanija, įmonė privalo e, sugebėti vykdyti užsiprieštus uždavinius, atlikti tuos darbus, dėl ko jis su, sukurta. Vadinasi, mums reikia galvoti apie kažkokią pasaulinę pilietybę Ir čia padeda labai aiškios vertybės, labai aiškus elgesio kodeksas, nes e, įmonė yra visos visuomenės atspindys e, su visomis tos visuomenės e, problemomis. Tarp kolegų, mūsų kolegų yra daug kultūrinės E, įvairovės. E, taigi mes tengiamės pasinaudoti lankščių e, darbuotojų rezervų. Tuo pat metu neužmirždami, kad mes nieko negaminame, o teikime paslaugas, vadinasi, esame ir pažeidžiami, vadinasi, turime atsižvelgti į patirtį ir prisiminti Šil Nurstrom pasakymą, kad talentas priverčia kapitalą šokti. Ir mes turime sekti, kur tas šaukis veda. E, man atrodo, kad e, daug iš globalių e, migrantų anksčiau ir vėliau išvyksta. Bet e, čia mes e, turime galvoti apie e, investicijas, ilgalaikės investicijas ir būtent todėl, ko gero, didelėms kompanijoms e, sekasi geriau negu vidutinėms ar mažoms, nes net ir sunkiausiais laikais mes galime leisti savo skirti e, lėšų, kurios paremtų vystimasi. Mes e, tai darome bendradarbiaudami su vyriausybėmis, tokiamis kaip e, Vokietijos vyriausybė, darome tai su verslo, verslo partneriais, e, tokiais kaip Manpower kompanija. Bet e, savame suprantama, yra pakankamai daug rizikos, kurių viena kyla dėl to, kad e, pasaulinė politika nėra harmoninga, suderinta. E, kita rizika yra ta, kad mes gyvename virtualiame pasaulyje virt, su virtualiais pinigais, virtualiomis problemomis. Dabar visas valstybės bando nukreipti pinigus į finansų sektorių, bet niekas nežino, kas iš tikrųjų atsitiks. Taigi išlieka daug aktualių klausimų, e, ar e, donorų šalis ir e, pagalba gaunančios šalis iš tikrųjų gali laukti naudos iš tos veiklos. Ir čia išlieka daug klausimų, kiek mes galime e, pasidalinti atsakomybę. Reikia pasakyti, kad ir mes patiriame protų nutekėjimą. Ir e, aišku, kad negalime visiems visada ir visur padėti, bet e, net e, jeigu jūs padedate vienam, dviem ar trim savo komandos žmonėmis, nuolat padedate, jūs prisidedate prie geresnės ateities. Na ir aš norėčiau akcentuoti, kad viso to neįmanoma padaryti be stiprių korporatyvinių vertybių, kurių viena būtų socialinės atsakomybės pripažinimas. Na ir tai tiesiogiai susiję su naujaja globalių migrantų banga. Ir aš manau, kad Deutsche Post yra pasiruošusi priimti tą socialinę atsakomybę. Dėkuoju ponui Mato ir kitiems kalbėtojams. Galbūt neprieštarausite, jeigu pasakysiu diskusijos pradžioje pats keletą žodžių. Man reikės dabar buvo paliesti du aspektai ir keista, kad anksčiau nebuvo apie tai kalbama. Pirmiausia, darbo rinkos ir pačių imigrantų įvairovė. Jeigu pasižiūrėsime į bazinius elementus darbo rinkoje, kaip kad užimtumo lygis, šiandien 14,4 procentai Ispanijoje nemažai, nemažas procentas e, pernai Niderlanduose. Atsiprašau, nedarbo lygis. Žinome, kad e, tarp moterų nedarbo lygis yra didesnis ir iki šalyse kaip Švedija nedarbas buvo 70 procentų 80-ame dešimtmetyje, Maltoje dar didesnis. Ir iš tikrųjų daug kas susijęs su imigrantais ir struktūra. Tik keturi iš dešimt migrantų į Europą šiandien atvažiuoja dėl darbo, kiti atvažiuoja, kad e, būtų su šeimos nariais, dar kiti ieško prieglopščio. Pavyzdžiui, mano šalyje, Ispanijoje, šiame šimtmetyje, praeitam šimtmetyje atvyko 9 iš 10 dirbti, o dabar Prancūzijoje, pavyzdžiui, tik vienas iš 10. Taigi, Ispanijoje migracija susijusi su darbo rinkos dalykais, šiaurės šalyje su socialinė integracija. Ir Europoje mes sakome, kad e, įvairovė mus praturtina praturtina, bet mums reikia pritaikyti ir savo politiką prie labai skirtingų sričių. Taigi tai yra politinių diskusijų dalykas, kaip rasti bendrą politiką, bendrą strategiją, kurie atsižvelgtų į visus tuos įvairius aspektus. Dar vieną dalyką norėjau labai trumpai paminėti. Tai yra poveikio klausimas. Kalbu apie dabartinę krizę ir migracijos srautus. Mes kol kas nežinome apie tą poveikį, bet jis bus labai stiprus. Nesvarbu, yra nors vienas darbo rinkos aspektas, kurio krize rimtai nepaveiktų ir aš manau, kad imigrantai nebus išimtis. Čia reikia pasakyti, kad žiūrint į praeitį ir pasiremiant sveikų prūtų, netrodo, kad imigrantams iš tačių šalių ateitis e, bus šviesi, nes e, tarp jų yra nepaprastai daug žemos kvalifikacijos darbuotojų. Taip pat jie dažnai nedalyvauja socialinės apsaugos sistemose ir gali būti, kad jie nukentės dėl to, kad darbo rinkos padėtis pablogės ir taip pat dėl to, kad neturi pakankamai socialinės apsaugos. Taigi tai susiję su ekonomikos sulėtėjimu ir nedarbo e, lygio didėjimu. Dar gal porą dalykų, reaguojant į tai, kas buvo iki šiol pasakyta. Aš norėčiau prisiminti Maksą Frišą, šveicarų rašytoją. Tai yra šalis, kuri turi daug patirties migracijos srityje. Ir jis pasakė, kad mes norėjome ginklų, bet gavome žmonės. Iš tikrųjų, imigrantai e, traktuojami kaip srautais, kaip, kaip, kaip srautai, kaip darbo jėga, bet tai yra žmonės. Man atrodo, ponia Kan labai teisingai pastebėjo, kad šalis, kurios gerai tvarkėsi su migrantais ir kurie žiūrėjo migrantus kaip į darbo rinkos dalį, bendruomenės, darbo, bendruomenės dalį, juos integravo, ne kurios žiūrėjo ne tik tai kaip į kažkokią darbo jėgą, kuri leido prisitaikyti prie atitinkamų ekonomikos ciklų. Mums reikia Europoje galvoti apie tvarų požiūrį į migraciją, nes ar mes to norime ar ne, migracija dėl demografinių priežasčių, dėl globalizacijos bus nuolatinė Ir dėl to, kad mūsų visuomenės yra labai skirtingos, Europai tai bus didelis iššūkis ir mes turime galvoti apie politiką, kuri būtų humaniška, protinga, strategiškai orientuota. Buvo kalbama apie protų nutekėjimą, panašius dalykus, bet iš tikrųjų įgūdžiai, kvalifikacija svarbus dalykai. Jie turėtų padėti Europai išbristi iš krizės, leisti migrantams integruotis į darbo rinką. Taigi, keletas tokių pastebėjimų. Aš norėčiau padėkoti prelegentams už labai įdomius pasisakymus, o dabar žodis jums paklausykinėkite jų, pakvestionuokite jų mintis. Dėkėju visiems pasisakysiems, taip pat ponui Pratsman. Turime nemažai laiko diskusijoms. Taigi visi norintys gali pasisakyti, bet kol kas sulaukiu tik vieno prašymo. Jeigu norite pasisakyti ir neužsirašėte, pakelkite ranką, aš jums suteiksiu žodį po pirmojo kalbėtojo, pono Kirės iš Lenkijos senato. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dvi problemas. kurios iškilo iš Javier Monė pasisakymo ir kitų kalbėjusių. Pirmoji problema. Kiek toli mes kaip ES narės turime eiti, derindamos savo politiką imigrantų atžvilgių. Aš esu teisininkas ir galiu Jums pasakyti ar priminti. kad Europos Sąjunga teisinėje srityje ėmėsi žingsnių suderinti sprendimus dėl imigrantų statuso nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. Per ankstesnę diskusiją pastebėjau, kad imigracijos problema yra susijusi ne tik, tu, ne tik su šiaurės ir pietų dimensija, bet ir su rytų ir uh, vakarų dimensiją. Norėčiau priminti Jums, kad dabar Europos Sąjunga rengia dvi direktyvas. Jos suvienodins procedūrą, pagal kurią bus galima gauti gyvenimo ir darbo leidimus žmonėms teisėtai gyvenantiems Europos Sąjungoje. Kita direktyva taip pat dabar rengiama yra dėl įvažiavimo ir gyvenimo ES sąlygų. Taigi bandoma derinti priemonės, bet tuo pačiu metu reikia suvokti, kad nesame vieningi dėl tokių dalykų kaip pirmenybė ES piliečiams. Tarkime, ES pilietis e, kreipiasi dėl darbo ir kažkas iš trečiosios šalies kreipiasi dėl to paties darbo. Ar darbdavys turėtų suteikti kam nors pirmenybę? Dar vienas dalykas - valstybių narių išskirtinė kompetencija leisti trečių šalių piliečiams dirbti savo darbo rinkoje. Taigi, kiek autonomijos egzistuoja šioje srityje ir kiek reikia koordinuoti tokią politiką? Tokie yra mūsų iššūkiai. Kalbu apie ES ir valstybės narės. Ačiū. Euh, merci, monsieur Kires. Y a-t-il, euh, je lance un appel aux bonnes volontés. Ačiū, ponai Kires. Ar yra norinčių kalbėti, aptarti prelegentų keltos klausimus ar uh, ankstesnės diskusijų grupės keltos klausimus? Niekas neturi klausimų, niekas neturi pastebėjimų. Prašom, panas Dambiai. Turiu klausimą poniai Kan. Į Norvegiją ir Skandinavijos šalės keičia savo migracijos politiką. nuo to, kad e, laikytų migrantus e, kvestiniais darbuotojais, e, eina prie to, kad sutiktų pilietybę. Kokios praktinės priemonės yra įgyvendinamos Norvegijos ir kitų Skandinavijos šalių vyriausybių tarkim, mm, ar nu, numatomi kažkokie tai egzaminai yra, kažkoks mokymasis, ar tai e, yra taikoma ir seniesiams migrantams, ar tik tai tiems, kurie dar atvyks. Tad e, toks mano klausimas būtų. Ačiū ponai Dandė. Tai ponė, prašote žodžio? Taip, noriu kalbėti kaip migrantė iš Prancūzijos dėl to, tiksliau apie tai, ką ką tik sakė ponia Han iš Norvegijos. Aš asmeniškai pasinaudojau vietos migracijos tarnybos paslaugomis. Tai buvo labai gera priemonė, tačiau galų gale atsitiko taip, kad pritruko biudžeto. Tad pagrindinis klausimas ir yra pinigai, kaip tai galima finansuoti. daug kas žino, kaip spręsti vairius klausimus. Ponas Garsonas, pavyzdžiui, jau daug metų šioje srityje dirba. Imigrantų vaikai yra galima šaltinis. Bet Taip yra ne visuomet kalbame apie diasporą, bet vis dėlto yra tos stiklinės lubos. Gali turėti visas kvalifikacijas, gali, gali turėti visus gebėjimus, bet tos kliūtis yra ir mes turėtumėm dėmesio e, skirti aukštos kvalifikacijos migrantams. Uh, Ir pavyzdžiui, JAV ir Kanadoje yra išnaudojami daug vakarų atvirk, afrikiečių. Tai yra jūsų, jūsų pinigai. Jeigu jūs investuojate, investuojate JAV ir Kanadoje, tai iš tiesų yra problema. Neturite leisti pradingti tiems pinigams. Turime užtikrinti, kad įmonės, kad privatus sektorius teiktų mokymo, tikro mokymo paslaugas E, turėtumėm e, užtikrinti, kad tas įmonės padėtų mm, karjeros klausimais e, imigrantams, turėtumėm sustelkti į tą praktiką, kuri pasiteisino. Tačiau ką migrantai dirba daugiausia? Merų vietos institucijoms, tai turėtumėm de decentralizuoti tas lėšas, jas skirti vietos institucijoms, kadangi būtent tame ligmenyje uh, galime dirbti. Mums reikia tokios politikos. Yra numatytos atitinkamos nuostatos, kotonų susitirimo 13 straipsnyje. Tos nuostatos e, yra, yra atitinkamos nuostatos ir procedūros ES, kurias galima tobulinti. Dėkui. Ačiū, ponas Luzon paprašė žodžio, po to ponė Dilbert Roberts kalbės. Ponas Luzon. Esu vakarų Afrikos klubo narys prie BPO. Aš norėjau papildyti daug iš to, kas buvo pasakyta ir akcentuoti kai kuriuos e, dalykus. Kai kalbame apie migraciją, turime atsižvelgti į demografinės tendencijas. Tai labai svarbu Jei pažvelgčiau į tas 18 valstybių, kuriuose dirbame, ketvirtame dešimtmetyje e, gyventojų ten buvo apie 45 milijonai, 70 80 milijonų, dabar 330 milijonų ir tikimasi, kad iki 25-ųjų gyventojų bus 450 milijonų. Tai čia kalbame ne apie mažą gyventojų skaičių. Uh, Antrasis aspektas - apie 65 e, procentai tų gyventojų yra iki 25 metų amžiaus. Kalbu čia apie vakarų Afriką, tačiau tą patį galima pasakyti apie Magrebo regiono šalis, apie likusią Afrikos dalį. Tad man labai svarbus du klausimai, kai kalbame apie migraciją, kur ir kaip tie žmonės gyvens ir kokios galimybės perspektyvos jaunimui ir kai kalbame apie vystimasi. Uh, E, turime galvoti apie tai, kas atsitiks su jaunimu, e, kadangi tai labai didelė gyventojų dalis. Dėkui. Ačiū, ponai Uzon. Pane Gilbert Roberts. Man kilo toks klausimas, ko galima tikėtis ekonominės finansinės krizės metu darbo rinkoje, kalbant konkrečiai apie darbo rinkos kokybę. E, taip, žmonės emigruoja, ieškodami geresnės gyvenimo kokybės, tačiau bendrai turbūt jie galvoja, kad jie galėtų prisidėti prie e, darbo rinkos šalyje, į kurią atvyksta. Tačiau ar mes galime tikėtis, kad žmonės emigruos iš nevilties? ir todėl į e, naujus namus, į naują šalį jie nesiveš tos kokybės, kurios norite. Ir e, žinoma, tai dažniausiai bus mažesnės kvalifikacijos žmonės. E, kodėl gali jaustis aukštesnės kvalifikacijos žmonės taip, kad nenorėtų prisimti tos migracijos rizikos? Mano klausimas būtų toks, ar stebėsime tokį poslinkį, kuris privers mus grįžti prie apmąstymų, pagalvoti apie tai, kaip būtų galima geriau valyti darbo rinką. Dėkoju. Dabar žodis ponui Kunel iš Austrijos valstybės tarybos. Dėkoju, pirmininkė. Porą klausimų, jeigu galėčiau. tose šalyse, kurių atstovai čia yra prezidiume, ar yra sukaupta patirties apie tai, kaip atskirti ekonominius migrantus nuo prieglopščio prašytojų. Ir paskui, kas atsitinka su tais e, migrantais, kai jie yra priimami, ar jiems pasiūloma kažkoks, e, kažkokios mokymo programos ar e, lieka jie tiesiog žemos kvalifikacijos darbuotojais ir, ir e, tokiu būdu tarsi nebelieka motivacijos aukštesnės kvalifikacijos žmonėms atvykti. Dėkoju, ponai Kuner. Tikiuosi, daugiau nieko neužmiršau. Nenorėčiau, kad kas nors išvyktų, skūsdamasis, kad negavo žodžio. Ne, nebėra daugiau protestų dėl to kalbėtojų sąrašas jau baigtas. E, dabar e, jūs galbūt geriausia e, koordinuotumėte atsakymus. Iš tikrųjų, reikėtų kiekvienam suteikti žodį atskirai ir aš norėčiau dabar atvirkštinė tvarka suteikti žodį Jamaikos atstoviai. Ji paskutinė pasisakė. Dėkoju, pirmininkė. Iš pastabų ir komentarų aiškėja, kad e, migracija iš tikrųjų yra dinaminis procesas, jis evoliucionuoja, kasdieną keičiasi. Pasaulyje sąlygos neišvengiamai įtakos migraciją. E, tiek e, tą E, traukos aspektą, tiek ir postumio aspektą. Aš manau, kad mūsų diskusija yra labai savalaikė, atsižvelgiant į dabar e, mums iškilusias ekonominės problemas ir sumaištį. Taigi, e, susidūrę su migracijos e, iššūkiu mes ne tik turime tęsti esančią diskusiją, bet ir perkelti ją į parlamentinį lygmenį, kur galima formuoti politiką. Mums reikia solidaus pagrindo, e, ant kurio galėtume e, formuluoti tą politiką, nuoseklę migracijos politiką, kuri būtų susijusi su vystimuose, įtraukiant visas suinteresuotas šalis. Kadangi ši politika evoliucionuoja ir dinamiška, ko gero nėra vieno konkretaus atsakymo, kurį galėtume pateikti šiuo metu. Turime žvelgti į visą procesą, jį analizuoti ir analizuodami ir tame judesyje turime ieškoti bendrų sąlyčio taiškų, e, ieškoti pusiausviros e, tarp e, negatyvių ir pozityvių migracijos pusių. E, reikia ieškoti situacijos, kurioje tos pozityviosios pusės nusvertų. Dėkui. Atsakant į mano Danby klausimą. Noriu pasakyti, kad e, žinoma, mes e, turime padaryti Norvegiją patrauklę. Ji toli gražu ne visiems yra patraukli, ji arti poliarnio rato, šalta ir taip toliau. Bet rimtai kalbant, e, kai mes norime, kad migrantai atvyktų pas mus dirbti, mums svarbiausia rūpi lygybės klausimai, taip pat socialinės apsaugos klausimai, kas atsitiks, jeigu susirksite, e, kas atsitiks, e, kai e, pasieksite pensinį amžių. Norvegija yra labai turtinga visuomenė. Ir Norvegijos ir kitų Skandinavijos kraštų, kurie yra panašus, svarbiausias iššūkis yra toksai, kad E, aukščiausios kvalifikacijos imigrantai nori vykti į JAV ar Kanadą ar Junktinę karalystę. Taigi mums iškyla iššūkis, kaip patraukti būtent e, aukštos kvalifikacijos darbuotojus. E, tarkim, aukštos kvalifikacijos žmonės iš Indijos važiuoja į JAV dirbti. Needs economic growth. Is that the right way for the Western countries make... Silikono, dirbti silikono slėnyje. Yra žinoma ir, ir daugiau e, aspektų, dėl kurių reikėtų padiskutuoti. Čia buvo keltas klausimas apie tai, ar e, imigrantai suvokia mūsų e, taisyklės, mūsų reikalavimus, norint gauti pilietybę. Problema ta, kad e, imigrantai e, yra labai labai įvairūs. Taip mes kalbame apie e, imigrantus, prieglapščio prašytojus, tie, kurie atvyksta susijungti su šeima, suplakdami viską į vietą. Ir tai yra negerai, tai viena iš didžiausių padarytų klaidų. Nes iš tikrųjų yra žmonės, kurie atvyksta uh, E, susijungti su šeima, turime tikrus migrantus, e, prieglobščio prašytojus, legalius, nelegalius migrantus, musulmonus, žydus, katalikus ir taip toliau. Ir jie daug skirtingesni e, negu kad, tarkim, amerikiečiai, lygindami save su kitais amerikiečiais. Taigi, imigrantai nėra vienalytė grupė ir e, todėl galbūt e, turėtume atskiroms imigrantų grupėms parengti atskirus testus, atskiras mokymo programas. Ne, e, jūs, jūs negalite tos pačios mokymo programos siūlyti beraštai Somalio moteriai ir aukšto išsilavinimo Irano inžinieriui e, Somalio moteris galbūt nenorėjo vykti ir emigruoti, atvykti į svetimą šalį, bet neturėjo iš ko pasirinkti. Tuo tarpu Irano inžinierius sąmoningai pasirinko tą šalį. Dėkuoju, panas pirmininkė. Eh, muy brevemente. En, en la mejor de la situación. Labai trumpai atsakysiu, ponas pirmininkė. E, pačioje idealiausioje situacijoje, kai kalbame apie e, gerybių pasiskursime pasaulyje, migraciniai srautai neišvengiamai toliau tęsis. E, ten gali įvykti pokyčių, persiskirstimų ir taip toliau, bet migracija tęsis. Tai neskiriama gyvenimo dalis. Ir vadinasi, tai globali problema, kurią reikia globaliai spręsti, tam reikia globalių taisyklių ir globalių institucijų tą situaciją valdyti. E, buvo klausima apie tai, kokiu lygiu reikėtų harmonizuoti ES teisę migracijos srityje. Nesu e, ekspertas šitoje srityje. Šiame parlamente dirbo tik tai 10 mėnesių ir matau, kad egzistuoja daug Europos matymų ir priklausomai nuo to, e, kokią viziją jūs išpažįstate, priklausys, e, koks jūsų yra pasirengimas siekti derinti migracijos įstatymus. Bet e, būtent taip Europa veikia, būtent taip veiks ir Lisabonos sutartis. E, Viena yra aišku, kad reikia daryti pažangos ir mes jos jau esame pasiekę e, derindami įstatymus migracijos srityje, bet dėja e, čia e, tą pažangą šiek tiek aptemdo konservatyvizmo šešėlis. Na, keletą minučių dėl klausimų, ar reikia daugiau derinimo, ką mums iš tikrųjų reikėtų padaryti dabar, pasižiūrėti nacionalinius įstatymus ir nustatyti, kas įmanoma, kas neįmanoma. Man atrodo, kad nuo Balkenšteino laikų tas planas komisijoje jau yra, bet niekas kol kas nieko nepadarė. labai dažnai kalbama apie selekcijos kriterijus, tai yra tarsi diskriminacijos kriterijai. Dabar pasižiūrėsime, kas yra akcininkai Deutsche Post. Viskas yra labai globalu, bet Tai yra ir susijęs su bendraisiais klausimais. Kalbama buvo apie tam tikrus nuogastavimus, bet aš negaliu nieko pasakyti. Kai kurios vyriausybės ėmėsi iniciatyvų paskatinti tam tikras priemonės, bet e, iki 2011 metų, kokie bus demografiniai pokyčiai Europoje, niekas dabar nežino. Paryžioje EPBO apie tai taip pat kalbės. Pas buvo kalbama apie tai, kaip darbo rinkai atsilieps. Darbo rinkai labai negerų dalykų įvyks, kai kur matoma, kad prasideda tam tikri procesai, kai naudojami tarsi legalūs būdai kurti verslui, bet už to yra tarsi mafija pasislėpusi, mes tą galime patikrinti ir tai yra baisu darbo rinkai. Krize kartais yra tarsi galimybė įvežti pigę darbo jėgą. Kokybės klausimas. Turiu vieną pavyzdį iš elektroninio mokymosi. Platforma valdoma iš Singapūro, ji sukurta Izraelyje, o animacija sukurta atitinkamoje studijoje Indijoje, kuris specializuojasi elektroninio mokymo srityje. Tai yra migracija grįžtamoji tarsi, bet kuri reiškėsi virtualiai. remercier notre modérateur, M. Pratsman, ainsi que les orateurs. Norėčiau padėkoti e, ponui Pratsmanui, moderatoriui, taip pat pasisakiusiems. Dėkoju labai už labai įdomų, įdomius pastebėjimus. Dėkoju visiems, kurie pasisakė per diskusiją. O dabar šią sesiją apibendrins Žakas Baro. Jisai yra komisijos narys, atsakingas už teisingumo ir vidaus reikalus, o po jais patenka prieglopščio ir migracijos politikos dalykai. Jis yra Europos komisijos vicepirmininkas. Jis e, tik tai aštuntųjų metų viduryje perėmė šias pareigas, bet Ehm, taigi tos problemos atsirado jo akiratėje visai neseniai. Dabar žodis komisarui. Dėkoju Žerarui Dupre, dėkoju visiems, kurie kalbėjo per šią konferenciją ehm, apie politikos nuoseklumą vystimosi labui ir migracijos trautus. Manau, jūs visi gerai padirbėjote. Jūsų darbo vaisiai pasirodo labai tinkamu laiku, kadangi mano užduotis bus parengti politiką, e, kuri, atsispindė, kuri rengiama pagal Prancūzijos patvirtintą e, prieglopščio ir imigracijos paktą. Mes turėsime plėtoti savo politiką ir integruotą požiūrį, kuriame būtų atsižvelgta į migracijos rautus ir vystimas. Šiandien mes esame ekonomikos krizėje, ji turi labai e, blogas pasiekmes mūsų e, gyvenimui ir gana sudėtinga darosi valdyti migracijos srautus. Tačiau turime nepamiršti ilgalaikių siekių. Turime laukti rezultato, kuriuos turėtų atnešti mūsų veiksmai mūsų visuomenėms, mūsų šalims, pusiausvirai. Mūsų visuomenėje pusiausvira ir vystimasis šalyse, kurios mums siunčia žmonės. Yra susiję dalykai. Dabar keletą žodžių apie globalų požiūrį. Įgūdžiai ir patirtis, kuriuos sukaupia migrantai atvykę į kitą šalį, gali būti labai svarbus dalykas uh, jų gimtosiuose šalyse, tačiau reikia sukurti sąlygas jiems panaudoti tuos dalykus. Ryšys tarp vystimos ir migracijos e, daug kartų yra įvairiai aptartas. Kalbama apie diasporos e, poveikį savo kilmės šalį, taip pat apie tai, kokį vaidmenį vaidina uždirbtų pinigų siuntimas namo ir apie tai, kaip atsiliepia šalims e, protų nutekėjimas. Europos komisija siekia kuo geriau integruoti įvairius migracijos aspektus savo išorės užimtumo politikoje ekonomikos, socialinės politikos srityse. Norėčiau Jums priminti, kad 2008 metais taryba patvirtino Europos imigracijos ir prieglopščio paktą. Ten numatyta, numatytos priemonės bendrai Europos politikai šiuose srityse. Kalbam apie globalų požiūrį ir apie subalansuotumą įvairių migracijos aspektų. Šis paktas nėra susijęs tik tai su saugumu. Aišku, mums reikia siekti išgyvendinti ir užkirsti kelią nelegaliai migracijai, kurią iš esmės organizuoja tarpininkai o jie yra glaudžiai susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Tai reikia kuo skubiau kovoti su nelegalia migracija. Tačiau reikia galvoti, kaip organizuoti legalius migracijos kanalus. Reikia apsaugoti migrantus nuo galimo eksploatavimo, išnaudojimo, rasizmo, reikia galvoti apie pabėgėlius žmonės, kuriems reikia apsaugos. Globalus požiūris įpareigoja Europos Sąjungą derinti migracijos ir vystomąją politiką ir pažiūrėti, kaip gali padėti tos politikos kryptis kilmės šalim, šalims. šalims globaliame požiūrėje kalbama, kad reikia institucinių ir politinių priemonių, kurio leistų geriau nuosekliai valdyti migraciją. Bendradarbiaujant su kilmės šalimis, reikia nepamiršti ir jų vystimosi dalykų. Dar vienas svarbus pastebėjimas. Reikia suderinto migracijos srautų valdymo. ilgalaikėje perspektyvoje negalėsime suvaldyti migracijos, jeigu nepalaikysime nuolat dialogo su kilmės šalimis. Taigi, reikia derinti migracijos politiką, vystimosi politiką. Dabar keletas konkrečių pavyzdžių. Per pastarosius penkerius metus bendryje finansavo daugiau kaip 150 bendradarbiavimo projektų su partnerėmis šalimis migracijos srityje. Neseniai mes bendradarbiaudami su Junktinių tautų vystimosi programa paskelbėme iniciatyvą 15 milijonų eurų, pagal kurią vietos valdžia ir pilietinės visuomenės organizacijos valstybėse narėse galėtų susisiekti su tinkle dalyvaujančiamis 15 valstybių ir sukurtų tam tikrus ryšius, mobilizuotų migrantų bendruomenės, pavyzdžiui, Filipinuose, Maroke, Ganoje, El Salvadore ir kitur. Komisija kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis siekia pas, pagerinti, palengventi uždirbtų pinigų persiuntimą namo taip pat įgyvendinti naudingus projektus kilmės šalyse. Dar vienas pavyzdys. Mes sukūrėme partnerystę su Moldavija ir Žaliojo Kišlio Respublika. Mums e, labai svarbi socialinė profesinė integracija E, taip pat siekėme pasirašyti readmisijos sutartis. Spręsdami nelegalios migracijos klausimus. Taip pat galvojame, kaip suteikti pagalbą gražinant tokius migrantus. Atitinkami susitarimai leidžia mums dalyvauti tam tikroje vystomojoje veikloje. Taip pat įgyvendinti diname bandomosius projektus grįžtamosios migracijos srityje. Čia kalbame apie laikiną migraciją arba laikiną kvalifikuoto žmogaus grįžimą į savo šalį, kad jis galėtų prisidėti prie tos šalies socialinės ir savo šalies vystimuose. Uh, Pirmininkas e, Dupre padirbėjo mėlynosios kortelės srityje. Mes siekėme ją įdėkti, kad galėtume e, pritraukti darbuotojus kur kas patrauklesnėmis sąlygomis. Taip pat rengiami tekstai dėl sezoninių darbuotojų. Taip pat dėl studentų, stažuotojų. Kai kalbame apie grįžtamą migraciją, svarbu, kad žmonės grįžtų į savo kilmės šalį ir su savo tėvinainiais pasidalytų įgytomis žiniomis ir patirtimi. Per pastarosius metus mes taip pat prisidėjome steigiant informacijos ir valdymo centrus migracijos klausimais. Pavyzdžiui, Maroke, Anapek ir Sižem. Sižem veikia Malyje. Ir mes pabandysime skleisti informaciją galimiems migrantams kilmės šalyse. Aš pateikiau Jums keletą pavyzdžių, tačiau manau, kad neturėsime sėkmingos migracijos politikos, jeigu nebendradarbiausime su kilmės šalimis. Tai yra esminis dalykas. Taip pat mums reikia kantrybės, kadangi, kadangi šiuo metu vyksta dėrybos su Senegalu, Maroku. Dėrybos yra sudėtingos. Mes norime sudaryti readmisijos sutartis dėl nelegalių migrantų. Tuo pačiu metu norime pasiūlyti ir ką nors pozityvaus toms šalims. Jos mums sako, mes pasirengę e, pasirenk, pasirašyti admisijos sutartis dėl savo piliečių, bet kadangi esame tranzito šalis, tai viskas yra kur kas sudėtingiau. Europos Sąjunga ir Ir parlamento komiteto pirmininkas taip pat patvirtins, kad mes nesilaikome protekcionistinio požiūrio, mes negalime užtverti savo darbo rinkų, mes negalime galvoti tik apie savo poreikius ir pamiršti kilmės e, šalių gyventojų poreikių. E, yra parengti ta gražinimų direktyva, bet ji yra nors ir netobulas pirmas žingsnis. E, mes ketiname organizuoti gražinimus tai, kad ir norime, kad tai vyktų subalansuotų būdų. Dėkoju Europos parlamentui, dėkoju EPBO. Man atrodo, kad mums reikia sutelkti jėgas, reikia vientisos politikos šioje srityje. Taip pat reikia skatinti tai, kad uždirbti pinigai kilmės šalyje būtų naudojami jos vystimusi. Reikia atitinkamų paslaugų kilmės šalyse, kad tą gal, galima būtų daryti, kai kur jau kai kas yra įdėkta. Tuo pačiu metu mes turėtume žiūrėti, kad medicinos darbuotojų masinė migracija nepaliktų kilmės šalių be medicinos paslaugų. Reikia galvoti apie etišką migraciją. Turime padėti trečiosioms šalims reformuoti savo sveikatos sektorių, kad kvalifikuoti darbuotojai būtų išlaikyti. Taigi mes dirbame tam, kad sukurtume nuos, nuoseklios politikos sistemą. Dar daug ką reikia padaryti, reikia sutelkti energiją, išteklius. reikia pakeisti mąstymą Europoje, net kultūrą migracijos požiūrių. Man regis, turime būti atviresni. Taip pat turime turėti tam tikras bazinės taisyklės, dėl kurių būtų starta abiejose pusėse ir turime užtikrinti palankų rezultatą visiems, kad visi galėtų pasidžiaugti, pasinaudoti gerais rezultatais iš finansinių migracijos srautų valdymo. Matome, kad dabar yra daug suvaržymų, reikia galvoti apie gerai valdomą migraciją, kurią mes turime ir siekti užtikrinti. Eh bien voilà, euh, merci Monsieur le Vice-président. Labai dėkoju komisijos vicepirmininkui už uh, baigiamai žodį, pasvertą pasisakymą, kalbame apie jautrius klausimus ir žvelgiant į ateitį mums prireiks taip pat ir drąsos stengiantis e, informuoti mūsų visuomenės apie tuos iššūkius, kurie mums visiems iškyla. Dėkoju šio renginio organizatoriams, Europos parlamentui, EPBO, Europos komisijai. Galbūt pirmas kartas, kai šios trys institucijos e, sutelkė savo jėgas. Dėkoju visiems, kas prisidėjo prie šio renginio, vertėjams, e, prelegentams, dalyviams. Na, o jeigu norėtumėte pasiklausyti ir pasižiūrėti į save, galite Europos parlamento tinklapyje surasti uh, E, šios konferencijos įrašą. Tas pats pasakytina yra apie EPBO tinklapį. Visiems viso gero.